Ponios ir ponai, pradedam posėdį. Posėdis mūsų viešas, tad suinteresuoti visuomenės nariai gali dalyvauti posėdyje. Sveiki atvykę. Tie, kas šiaip jau stovi, galit toliau stovėti, tačiau aš paprašysiu laikytis visiškos tylos Dabar mūsų posėdis labai svarbus, jis transliuojamas internetu, tad tikrai visas pasaulis žiūri į Europos parlamento biudžeto komitetą šiuo metu. Tikiuosi, šiaip, e, tai yra mes, e, daugelis mūsų gana anksti sugrįžom iš atostogų, Todėl norėčiau visus pasveikinti, sugrįžusius po atostogų e, rudens pradžioje. Ypač noriu pasveikinti naujuosius komiteto narius, dalyvaujančius pirmajame komiteto šiame posėdėje rudenį. Dabar šiaip jau mes pradedam darbą rugsėjo pirmą dieną, paprastai Belgijos vaikai į mokyklą pradeda eiti ir tikrai laukia didelė darbo tvarkė, tad mes tikrai pasistengsim laikytis darbo ritmo ir išnagrinėti visus numatytus darbo tvarkės klausimus. Turit gana storą dokumentų paketą ir dokumentai surišti pirmiausia Pirmiausia, Kobunius, e, jame rasite būtent šios dienos posėdžio darbo atvarkę. Ir informacijos e, skyrius parengė taip pat e, bendra, tokį dokumentą apie bendrąją vidaus, bendrasias vidaus politikos kryptis. Įvertinta taip pat taip pat pateikta studija, kurie įvertina tarp, tarp institucinę e, sutartį pasirašytą 2006 metų gegužę. Toliau tada pasveikinsim poną Šemetą, kuris e, užims Europos komisijos nario postą ir kartu kreipsiuos į biudžeto kontrolės komiteto pirmininką. Tad ponas Liberatskis, e, jį norėčiau pasveikinti. Pirmas darbo atverkės punktas - darbo atverkės tvirtinimas. Darbo atverkė išplatinta nariams rūpjūčio 27 dieną. Jeigu pastabų neturit, darbo atverkę tvirtinam. Na ir pagal darbo atverkę daugiausia laiko skirsim kaip tik su ponu šiame, šiame ta. Ir po to ponas Surjan, mūsų e, pranešėjas e, biudžeto 2010 metais e, klausimų pateiks, pristatys dokumentą. Na ir po to pasikeisim nuomonėmis tarp mūsų ir pono Manka, kuris yra irgi Europos parlamento tam tikros ryties pranešėjas. Norėčiau pasveikinti poną Džanį Pitelą. Jis jau dalyvavo čia biudžeto komitete ir jis, e, jį biuras paskyrė e, atsakingų už biudžetą. E, be to dalyvaus taip pat ir generalinis sekretorius, kuris papasakos apie tai, kas vyksta biure, biuro padėtį pristatys, biuras dar naujas, e, šiaip dar galutinai nesusiklostė ten visi klausimai, bet tikiuosi, kad bus įdomu išgirsti informaciją. Toliau bus koordinatorių posėdis, o rytoj 9 val. tęsim darbą. Pirmiausia, išklausysim išklausysim apie padėtį, apie nukentėjusiosius asmenis, e, nukentėjusius nuo gaisrų pietų Prancūzijoje. Ir, e, ir taip pat pakalbėsim apie kitus, kitų biudžeto lėšų e, skirimą. Dabar pirmininko pranešimus rasite Kobu News visomis beveik, beveik 18 kalbų, kobų news rasite daugumą mūsų komiteto narių gimtųjų kalbų. Ir čia kaip tik rasite datas, e, kurie, kobų news. Tad tiek dėl pirmininko pranešimų, na, o Toliau pereikim prie kito darbo atverkės punkto. Posėdžio vykusio šių metų birželio 23 dieną posėdžio protokolo patvirtinimas ir taip pat posėdžio, kuris vyko šių metų Liepos 21 dieną, protokolo patvirtinimas. Jeigu neturit pastabų šiuo klausimu, tai tokiu būdu patvirtinom dviejų posėdžių protokolus. Dabar pereikim prie ketvirto darbo atvirkės punkto - nuomonių pasikeitimas tarp mūsų ir paskirtojo komisijos nario pono Šemetos. Jūs turbūt prisimenat, brangus kolegos, kad ponia Grybauskaitė, kuri vadovavo e, biudžeto klausimams nuo 2000 ketvirtųjų metų ir ji dabar grįžo į Lietuvą, į naujas pareigas ir todėl e, sulaukėm jos pakaito. Naujoji e, Lietuvos vyriausybė nusprendė paskirti poną Šemetą, kad e, kuris iki šiol e, Lietuvos vyriausybėje ėjo finansų ministro pareigas, e, pask... nutarė jį teikti kandidatu į biudžeto klausimų e, komisijos narių. Na, o rytoj taip pat kitas dalyvaus komisijos narys irgi su juo bus pasikeista nuomonėmis. Mums visų pirma labai svarbu įvertinti ir patvirtinti, pritarti ar e, tarybos e, pasirinkimui būtent pirmiausia pasirinkimui teikti, teikti Barozo kandidatūrą komisijos pirmininkų ir, ir naujojo e, ponę Grybauskaitę pakeisiančio e, komisijos nario kandidatūrą. Na, o taip pat komisijos narys Galas. Tad mes turėtume šiaip jau be abejo dėrėtis dėl 210, 2010 metų e, biudžeto. Ir dabar e, šiuo metu e, nutarta, kad klausimai bus vieši ir taip pat nuomonių pasikeitimas viešas, tokia supaprastinta procedūra. Mes iš E, pasiuntėm klausimyną raštu ponui Šiametai. Šitą klausimyną parengė e, komiteto e, pirmininkai. Tad dabar kreipiuosi į poną Šiametą ir paprašyti prisistatyti, pakalbėti apie save, apie savo asmenį ir pakalbėti apie tai, kaip ponas Šemeta ketina eiti Europos komisijos nario pareigas, ką jis ketina veikti. O po to tada, išklausius žodžio, po to, kai išklausysim koordinatorių, taip pat e, surenksim, surenksim e, nuomonių pasikeitimą ir bus galima pateikti klausimų ponui Šemetai. Tad labai ačiū tad ir dar kartą, ponė paskirtasis komisijos naryt, sveiki atvykęs. Uh, thank you, Mr. Chairman. Uh, ačiū, ponas pirmininkė. Aš norėčiau prisistatyti lietuviškai, o paskui jūsų klausimus atsakysiu angliškai. Taigi jums leidus pradėsiu dabar E, kalbėti lietuviškai. President, e, honorable members, e, gerbiamosios ponios ir ponai. Man didelė garbė dalyvauti šiame susitikime ir prisistatyti jums tiesiogiai rinktiems piliečių delegatams šiuo sudėtingu metu pasirinkusiems išskirtinės svarbos ir aukščiausios atsakomybės veiklos sritį – darbo biudžeto komitete. Šiandien Europa išgyvena ypatingų išbandymų laikotarpį. Susidūrėme su ekonomikos krize, kokios neteko patirti ne vienai pokario europiečių kartai. Padėti skaudžiausiai nukentėjusiems. Tęsti ir intensyvinti pradėtus ekonomikos gaivinimo darbus. Įvertinti grėsmės ir imtis priemonių, kad išvengtume antrosios kritimo bangos. Tai laiko reikalavimai, į kuriuos turime atsakyti skubiausiai. Tačiau susikaupę ties šiandienos ekonomikos aktualijomis privalome atsiminti, mums tekusi krizė tai ne tik sunkmetis, tai ir galimybė, ir atsakomybė prieš ateities kartas. Todėl niekada nors, o dabar turime imtis klimato kaitos problemų. Vėliau gali būti vėlu. Negalime atidėlioti energetikos darbų. Turime nedelsdami imtis struktūrinių reformų kurios suteiktų postumį stabiliai ir tvariai ateities ekonomikos plėtrai. Tokie yra žmonių lūkesčiai ir ES prioritetai. Tokia mano įsitikinimu yra ir šio laikinė ES biudžeto užduotis – keistis kartu su Europa ir keisti Europą. Tikiu, kad prie jos įgyvendinimo galėčiau prisidėti ir savo patirtimi. Didžioji mano darbo biografijos dalis buvo tiesiogiai susijusi su šalyje vykdytomis reformomis. Manau, šį patyrimą galėčiau sėkmingai pritaikyti europinėme lygmenyje. Aktyviai ir betarpiškai dalyvavau Lietuvos integracijos į ES darbuose, todėl esu ne tik teoriškai, bet ir praktiškai susipažinęs su bendrijos politikos principais, institucinė sandara, sprendimų prieimimo taisyklėmis bei tradicijomis. Finansų ministro darbas suteikia galimybę ir būtinybę įsigilinti į ES biudžetą, tiek politinius, tiek ir techninius jo aspektus. Šios pareigos iššūkdė ir tarp institucinių santykių svarbos suvokimą, kuriuo nuosekliai vadovaučiausi siekdamas glaudaus ir dalykiško bendradarbiavimo su parlamentu. Būdamas vyriausybės narys ir atstovaudamas savo šaliai taryboje, betarpiškai susipažinau su tarybos nuostatų ir veiklos ypatumais. Šis patyrimas galėtų būti naudingas institucijų dėrybose ir kitose bendruose darbuose, kurie iš visų dalyvaujančių šalių pareikalaus ir ambicingų idėjų, ir konstruktyvių kompromisų. Vienas iš tokių sudėtingų ir netidėliotinų darbų bus 2010 m. biudžetas. Iš patirties žinau, Dėrybos dėl pinigų niekada nebūna lengvas. Tuo tarpu šių metų dėrybas dėl 2010 metų biudžeto apsunkins ne tik jau įprastai tapę nuomonių skirtumai dėl biudžeto apimties bei išlaidų struktūros, bet ir specifiniai sunkmečio ypatumai – viešųjų finansų problemos, neslūkstančios biudžetinės įtampos šalise narėse. Tikėtina, kad šį rudenį sulauksime pažangos Lisabonos sutarties procese ir galbūt sutarties įsigaliojimo. Tokiu atveju spręstinų problemų sąrašą jau finišo tiesiojoje papildytų ir iš esmės nauji procedūriniai klausimai susiję su praktiniu sutartyje numatytų naujovių įgyvendinimu biudžeto procese kad baigiamajame etape pasikeitusi teisinė aplinka nesukeltų rizikos galutiniam tikslui 2010 m. biudžetui reikės išminties ir lankstumo. Ir būtinai teisingos pusiausviros tarp būtinybės sparčiai įgyvendinti naujasias nuostatas bei logiško proceso testinumo. Tai bus politinės brandos testas visoms institucijoms ir visiems biudžeto dėrybų dalyviams. Tikiu, kad sprendimus rasti pavyks. Kito teisingo ir atsakingo pasirinkimo šiandien tiesiog nėra. Akistatoje su sunkmečio iššūkiais Europai labiau nei bet kada reikia gerų žinių. Reikia aiškių politinio stabilumo signalų, kaip atsvaros tvyrančiam ekonominiam netikrumui. Sėkmingas ir laiku pasiektas susitarimas dėl biudžeto būtų kaip tik toks ženklas patvirtinantis, kad ES institucijos yra vieningos, darbingos ir gebančios susitelkti sprendimams. Tai pirma. Antra, jis sukurtų realų finansinį pamatą sąjungos politiniams prioritetams. Nors pastaruoju metu iš kai kurių šalių bei ūkio sektorių pasigirsta pavienių optimistinių naujienų, nesuklysiu pasakęs, kad didžiausias europiečių rūpestis tebėra ekonomika. Padėties nestabilumas, socialinis nesaugumas, nedarbas ar baime prarasti darbą slegia, kaip parodė rūpiutis kelti tyrimai, kas trečia mūsų pilietį. Ekonomikos nuosmukis ir jo sukeltos viešųjų finansų įtampos tebėra skaudžiausia aktualija daugeliui ES vyriausybių. Todėl abejonių nėra. Tokioje situacijoje viena iš karščiausių būsimojo biudžeto užduočių realios ekonomikos skatinimas. Siekdami jos įgyvendinimo turėsime rasti šaltinių bei užtikrinti patikimą finansavimą ES ekonomikos gaivinimo plane numatytoms priemonėms, kuriomis kryptingai siekiama ne tik sušvelninti krizės padarinius, bet ir sukurti prielaidas, kuo greičiau iškopti iš nuosmukio dobės, skatinti ir finansiškai remti struktūrinės reformas, kurios paklotų stabilius pamatus po krizinės ekonomikos plėtrai. Ir dar, siekdami, kad biudžetas atliktų savo misiją, privalėsime užtikrinti, kad biudžete, biudžete numatytos teorinės galimybės taptų praktiniais veiksmais ir darbais Europos gyvenime. Kalbu apie būtinybę ne tik skirti lėšas bendrai sutartiems tikslams, bet ir skatinti spartesnį ES fondų įsisavinimą, padėti potencialiams gavėjams operatyviai bei veiksmingai jais pasinaudoti. Laikas nelaukia. Akistatoje su krize ir sunkmečio iššūkiais atsidūrusiems europinių projektų sumanytojams ir vykdytojams ES biudžeto paramos reikia dabar. Todėl būtent dabar, nedelsiant, būtina rasti sprendimus, kurie sutrumpintų ir palengvintų pinigų kelią iš Briuselio į galutinį paskirties tašką. Manau, kad jau ir dabartinėme arsenale turime priemonių, galinčių paspartinti šios procesus, todėl siekčiau, kad visos jos būtų paleistos į darbą nedelsiant ir finansavimo mechanizmas veiktų maksimaliomis apsukomis. Dar daugiau, tikiu, kad tebėra neišnaudotų rezervų bei galimybių toliau tobulinti finansinę reglamento taisyklės, supaprastinti jas užtikrinti protingą finansinės drausmės, atsakomybės, skaidrumo ir paprastumo pusiausvyrą. ES fondų, ypač struktūrinių, administravimo racionalizavimas, paramos teikimo taisyklių supaprastinimas man buvo vienas iš prioritetų dirbant finansų ministru. Ir galiu pasidžiaugti, pavyko rasti ne vieną sėkmingą sprendimą. Tai būtų ir vienas iš svarbiausių mano darbų komisijoje. Be jokios abejonės didžiausia profesinė garbe ir tiek pat didelių išbandymų laikyčiau galimybę prisidėti prie istoriškai svarbaus ir unikalaus darbo – ES biudžeto reformos. Esu įsitikinęs permainų idėjos šalininkas. Tikiu, kad finansų sistemos pertvarka turi būti grindžiama pridėtinės vertės principu. Ši nuostata turi, turi išguiti įdingą Justierių tur ideologiją – nesuderinama nei su biudžeto misija, nei su pačia bendrijos idėja. Politiškai trumparegiška mokėjau gavau, ar noriu atgauti savo logiką, turi pakeisti vienintelis biudžeto vertinimo matas – europinių investicijų sukūriama nauda Europos žmonėms. Vadovaudomės iš šio principų, tai yra siekdami aukščiausios išlaidų kokybės ir didžiausio veiksmingumo, turėtume kryptingiau koncentruoti savo investicijas aktualiausių užduočių sprendimams. Ekonomikos augimas ir darbo vietų kūrimas, ES energetinis saugumas, atkirtis klimato kaitos procesams, bendrijos vaidmuo pasaulyje – šie tikslai pelnė aukščiausius reitingus ir viešosiose biudžeto reformos diskusijose turėtų būti tarp svarbiausių prioritetų. Kalbant apie biudžeto pajamų formavimą, kertiniu principu turėtų tapti teisingumas ir skaidrumas įmokų sistemoje, kurią deformavo paini išimčių, išlygų ir korekcijų sistema. Būtinų laikmečio reikalavimų laikyčiau finansavimo mechanizmų paprastumą bei lankstumą. Žaibiskais greičiais kintančiame pasaulyje veiksmingas gali būti tik biudžetas, pajėgus operatyviai reaguoti į besikeičiančią aplinką ir poreikius. Suprantama, biudžeto reforma, jos turinys ir veiksmų grafikas – tema verta atskiros diskusijos. Tikiuosi, kad turėsime galimybių detaliau aptarti ją bei kitus aktualius ES finansų sistemos klausimus. Esu pasiruošęs konstruktyviam atvirumu bei apipusių pasitikėjimų gristam bendradarbiavimui su Europos parlamentu ir ypač gerbiamuoju biudžeto komitetu, kuriam teks tarti svarų žodį svarbiausiais klausimais, galinčiais nulemti ne tik ekonominę situaciją, bet ir Europos ateitį plačiaja prasme. Norėčiau, kad šiandieninis mūsų susitikimas sukurtų prielaidas tokiam bendravimui ir esu pasirengęs atsakyti į jūsų klausimus. Dėkoju už jūsų dėmesį ir laiką. Bien, je vous remercie de ce... Labai ačiū už jūsų trumpą pasisakymą, tačiau pasisakymą, kuriame atsispindėjo tikra veiksmų programa. Dabar, kaip jau sakiau, Pirmiausia, suteiksiu žodį koordinatoriams, kurie pageidauja kalbėti. Ir prašom, Laslo, jūs nekantriai laukiat. No, patient, ne, ponė pirmininkė, aš esu labai kantrus, bet aš taip pat kalbėsiu gimtają kalbą, nes manau, kad visų europiečių, visų Europos piliečių viena svarbiausių teisių yra teisė į gimtają kalbą. Taigi noriu pasveikinti Jūs dėl to, kad Jūs kalbėjote gimtają kalbą ir aš dabar toliau kalbėsiu vengriškai. Norėčiau akcentuoti paskirtojo komisaro išsakytą mintį, kad mes turime remtis sveikų protų kaip 2010 metų biudžeto, pranešimo apie 2010 metų biudžetą rengėjas, noriu pasakyti, kad įmadamiesi naujų užduočių mes ieškosime naujų išteklių. Įsiterpė pirmininkas, e, yra problemų su uh, kanalu, kuriuo girdimas vertimas į prancūzų kalbą bei į portugalų kalbas. Atrodo, kad kažkur mm, posėdžių salėje yra girdimas, girdima Bacho muzika. Aš, ar kalbėtas, ar aš galiu bandyti tęsti savo pasisakymą? Viskas veikia komoly partner találunk a bizottságban abban. Tikiuosi, kad e, komisija ir toliau bus, mūsų, bus rimtų mūsų partnerių ieškant naujų išteklių. Taip pat noriu kai ką pasakyti apie energetinį saugumą ir pritarti jūsų išsakytai minčiai. Mes, Europos parlamentas, esame įsitikinę įsitikinę, tikimės, kad mūsų bendradarbiavimas su komisija ir komisaru bus sėkmingas. Mane tikrai labai sudomino jūsų pasisakymas ir jūsų mintis, kad reikėtų kitaip teisingiau perskirstyti išteklius biudžete ir skaidriau tai daryti. Be abejo, paskatasis komisaras e, dirbo šioje srityje praeitie, o parlamentas tikėsis konkrečių rezultatų, konkrečių darbo rezultatų. Mes daug apie tai kalbame, bet dabar jau tikimės konkrečių apčiuopiamų darbo vaisių. Jūs taip pat minėjote, kad reiktų rasti spartų veiksmingą atsaką, sprendžiant įvairius klausimus. Tai yra svarbiausias sunkumas, e, kurį sprendžia parlamentas. Ir tai yra aktualu visoms ES institucijoms. Kalbu apie skubius atsakus su iškylančius naujus iššūkius. Ir aš esu įsitikinęs ir tikiu, kad mums pavyks pasiekti gerų rezultatų. Noriu pasveikinti Jūs dar kartą dėl to, kad kalbėjote lietuviškai, kalbėjote gimtają kalbą ir kad e, taip pat paskui nusprendėte kalbėti kitą kalbą, užtikrinti tiesioginį ryšį. Aš taip pat savo ruoštų noriu pasveikinti kolegas iš Slovakijos, nes šiandien yra jų valstybinė šventė. Puiku, labai ačiū, brangus kolega, taip mes irgi prisidedam prie jūsų sveikinimo slovakų kolegoms. Na ir turbūt ponas Surjanas išreiškė e, tokį palankų, palankę nuomonę e, pono Šemetos atžvilgių. Ponas Fermas paprašė žodžių. Eh, eh, ačiū. Aš esu Joran Ferm, parlamento narys iš Švedijos ir aš esu socialdemokratų frakcijos koordinatorius. Šiame komitete noriu visų pirma Jūs pasveikinti Europos parlamente. Labai malonu Jūs čia matyti, ponė Šemeta. Ir na, gali būti, kad jūsų mandatas kol kas apsiribos keliais mėnesiais, aš vis tiek užduosiu jums keletą politinių klausimų. Aš peržiūrėjau jūsų raštu pateiktus atsakymus, jūsų neprikaištingą kurikulumvytį, žinau, kad jūs esate ekonomistas, kad dirbote finansų ministru, tačiau turiu klausimų, laiko yra mažai. Ir mūsų laukia kai kurie svarbus sprendimai. Visų pirma, apie 2010 biudžetą. Jūs kalbėjote apie tai, kaip ES svarbu vaidinti svarbu vaidmenį kovojant su ekonomikos krize. Esame girdėję apie ekonomikos e, gaivinimo priemonių planą, tačiau trūksta lėšų tam planui finansuoti ir darybose dėl biudžeto yra deficitas. Mums trūksta maždaug 2 milijardų eurų tam gaivinimo planui, ekonomikos gaivinimo planui finansuoti. Tai tikriausiai jums bus sudėtingiausias klausimas. Ar jūs turėjote galimybę apmastyti atsakus į šį klausimą? Kaip komisija rengėsi spręsti problemas? bandydamas surasti finansavimą ir kaip jūs dirbsite lyginant su jūsų pirmtake. Taip pat siūlomas finansinė priemonė dėl e, mikrofinansinės paramos, bet atrodo, kad čia irgi yra trūkumų, nerandama finansavimo. Kalbant apie ilgesnę perspektyvą, jūs kalbėjote apie tarpinę peržiūrą. peržiūrą ir prieš pat vasaros atostogas parlamentas patvirtino pono Böge, mūsų kolegos, pranešimą dėl tarpinės finansinės perspektyvos peržiūros. Mums įdomi jūsų nuomonė šiuo klausimu, nes ponia Grybauskaitė daug dirbo, atliko parengiamą į darbą, teikiant pasiūlymus tai tarpiniai peržiūrai. Ir čia parlamente mes esame daug kartų kėlę klausimus Mes esame sakę, kad mums trūksta lėšų finansavimo e, užsienio politikai, ketvirtai išlaidų kategorijai ir mums sunku užtikrinti Galileo programos, įvairių institucijų finansavimą. Nuolatos iškyla įvairių problemų ir dabar mums jau trūksta laiko ir tikrai būtų įdomu išgirsti jūsų minčių, visų pirma, apie darbo tvarkę veiksmų planą, taip pat apie tai, kada komisija rengėsi parengti mm, vidutinės sėkmės peržiūrą. Ir taip pat norėtume išgirsti iš jūsų keletą žodžių apie politinius prioritetus. Ačiū. Labai. Brangus, labai ačiū, brangus kolega. Ir dar iš koordinatorių ponas Garyga paprašė žodžio. Nu, jis ta. Nėra salėje. Tada ponia Jensen. Tak, herr Formand. Ačiū, ponė pirmininkė. Kaip Alde grupės koordinatorė norėčiau padėkoti už žodžius, kuriuos įsakė paskirtasis komisijos narys. Taip, iš ties išgirdom labai konstruktyvių minčių, klausydamiesi komisijos paskirtojo nario kalbos. Dabar m, mm, tie klausimai, kurie man labai rūpi, irgi panašus į tuos klausimus, jau, kuriuos jau paminėjo ankstesniai kalbėtojai. Pirmiausia, ES biudžeto lankstumo klausimas yra labai svarbus. Per pastaruosius metus matėm, kaip komisija ir ypač komisijos pirmininkas ponas Barozo pageidavo greitai reaguoti į įvykius pasireiškiančius pasaulio ekonomikoje. Ir pasirodė, kad ne visada paprasta tai padaryti, kadangi varžė biudžeto rėmai, pasirodė, kad biudžetas labai nelankstus, griozdiškas, biudžetas yra e, tokia sistema, kurią galima finansuoti daugiametės programas, tačiau labai griozdiška arba net neįmanoma, kai reikia finansuoti labai skubius projektus. Todėl, tai turėdama galvoje, aš norėčiau išgirsti, kokių minčių turit dėl 2010 m. biudžeto lankstumo, kaip būtų galima gauti lėšų antai e, ekonomikos atgaivinimui, energetikos projektams, kurie šiaip jau taip tikrai yra geri turint galvoje apskritai visą Kyoto protokolo kontekstą. Tad tikrai labai būtų įdomu išgirsti, kaip konkrečiai būtų galima e, paremti tokius planus, projektus, taip pat numatyti struktūrinius e, investavimus, bet iš kur tada paimsim lėšų visiems tiems dalykams? Norėčiau išgirsti atsakymo. Be to, Be abejo, problemų buvo susijusių su e, išorės e, užsienio politika, e, dabar vėl iškylo ir tebe bus aktualus Palestinos procesas, kaip, kaip jį ketinama finansuoti, turint galvoje ilgametę perspektyvą. Paprastai kasmet staiga tarsi iš dangaus nukrinta žinia, jog reikia papildomų lėšų. Tad norėčiau išgirsti, kaip šią ir susijusias problemas ketinat spręsti. Be to, norėčiau išgirsti, ką komisijos narys mano dėl galimo Lisabonos proceso įsigaliojimo, prasidėjimo nes mes čia kalbam apie 2010 metų biudžetą, jis dar tebe formuojamas pagal senasias taisyklės ir įpusėjus metams be abejo nebus įmanoma pakeisti taisyklių metų viduryje, tačiau jau nuo ateinančių metų sausio pirmosios reikės paleisti naują, projekt, naują procesą ir žaisti pagal naujas žaidimo taisyklės. Tad tikrai aš norėčiau išgirsti, ką komisija, kokiu iniciatyvu komisija imsis tam, kad būtų galima e, sėkmingai formuoti biudžetą, e, kai įsivaizduokim, bus tada jau galutinai išspręstas Lisabono sutarties klausimas. Tad tiek. Ačiū, ponė pirmininkė. Merci. Ačiū. Brangioji Ana. Toliau Helga, Helga Trüffel. Dank, Ačiū pirmininkė. Aš taip pat kalbėsiu savo gimtają kalbą. Norėčiau visų pirma padėkoti paskirtajam komisijos nariui už jo pasisakymą. Aš, kaip žaliųjų frakcijos koordinatorė, ypač atidžiai klausiausi jūsų žodžių apie finansų krizę. Taip pat apie tai, apie siekį derinti e, ekonomikos gaivinimo planus su atsaku į klimato kaitą. Tai yra taip pat labai aktualus ES biudžeto klausimas. Ir kadangi šiandien dar nekalbame apie. Kalbame ne apie paskirtojo komisijos nario planus penkerių metų laikotarpį, bet apie planus keliems mėnesiams Norėčiau paklausti jūsų nuomonės, kaip jūsų nuomonė reikėtų e, svarstyti, kokioje perspektyvoje reikėtų matyti struktūrinius fondus ir e, kaip jūs bandytumėte laikytis labiau ekologiško požiūrio, kalbu apie mobilumą, taip pat apie tvarų pastatų rekonstravimą? Ar numatote tokias galimybės 2010 metų biudžete ir kaip galima būtų užtikrinti požiūrio pasikeitimą? Taip pat žemės ūkio politika, jeigu rimtai laikysime jūsų ką tik e, išsakytus žodžius apie galimybę susijęti ekonomikos krizę su klimato krize, ką, ką ta krizė, ką ekonominė krizė reiškia žemės ūkio teritorijose, kaip užtikrinti um, labiau uh, konkrečiau suformuluota uh, finansinę pagalbą žemės ūkiui. Ir kaip jūs minėjote, iš tikrų, mes iš tikrųjų neturime laiko, mes e, reikia imtis visų tų iššūkių, kurie mūsų laukia. Ir man įdomu, ar jūs pritart, pritartumėte minčiai e, iš, iškeltą rinkimų kampanijos metu, kad, kad reikia naujo žalio ekologinio susitarimo. Ar jūs būtumėte pasiruošęs skirti, raginti skirti daugiau lėšų Erasmus programos? E, stipendijoms. Juk mums reikia auklėti savo jaunąją kartą, nes kitaip neatsiras naujų, e, nu, naujų pasiūlymų, naujų projektų, naujų galimybių žimtumo rinkoje. Ir reikia skatinti žaliųjų technologijų plėtrą, sklaidą Kinijoje, o ES mes turėtume bandyti pasiūlyti naujų produktų pasauliui. Labai ačiū. Pone Helge, dabar aš matau, kad grįžo, čia kol kas nebuvo e, koordinatoriai, tačiau norėčiau priminti, kad e, ponas Šemeta turės užbaigti ponos Grybauskaitės kadenciją. Tad jis iš ties e, galbūt vaidins labai tokį svarbų vaidmenį būsimojoje komisijoje. Ir tada bus tikra tokia klausimosi procedūra. O dabar čia mes tik tai pasikvietėm tam, kad pona Šemeta galėtų tinkamai užbaigti ponios Grybauskaitės kadenciją. Na, o dėrybos taikin, taikinimo procedūra, e, visa tai bus dėl 200, e, 2010 metų biudžeto. Dabar kolegos, kurie klausė, pateikė tam tikrų klausimų dėl būsim, būsimųjų metų e, biudžeto. Aš norėčiau tik tai priminti, kad mes, mūsų užmojai šiandien e, kuklesni negu kad e, šiaip jau paprastai klausimai apima. Na, toliau ponas Kotas, prašom. Muito obrigado, eh, Sr. Presidente. Eu eh, manter-me-ei eh, no estrito domínio. Labai ačiū, pirmininkė. Kalbėsiu tik apie biudžetą kitų metų. Žinau, kad paskirtojo komisijos nario padėtis nėra labai lengva, nes jis tarsi iššoko įvažiuojant į traukinį. Manau, kad komisijos narys galės užsiimti biudžeto klausimais. Jis e, labai glaučiai savo pasisakymę susijęjo tai su dabartinė finansų krize. Man atrodo, jog mums būtina turėti ambicingų minčių. Tačiau man šiek tiek sunku, kai kas suprasti suprasti kitų metų biudžetą, nežinau, ar jis tikrai viską e, atspindi, ko man norėtųsi. Tai yra tarsi testinis biudžetas ir jisai nėra pakankamai jautrus, nepakankamai jautriai reaguoja į problemas, kurios veikia mūsų šalių gyventojus. Man atrodo, reikėtų žiūrėti galimybės, kaip ką nors padaryti, reikia čia pasiekti pažangos biudžete. Jeigu pasižiūrėsime į atskiras ekonominės programas, naujovių, inovacijų programą, tai suprasime, kad mums tikriausiai reikia pasiūsti kaip parlamento nariams tam tikrus signalus. Kokia yra ES pozicija dėl socialinės būklės krizės įkarštyje. Dabar išgyvename patį krizės įkarštį, taigi reikia pagalvoti apie socialinį sektorių, užimtumo sektorių. Padidėjo lėšos tik tai pusę procento kitų metų biudžete šiam sektoriui. Iš tikrųjų, tai nereiškia padidėjimo, jeigu susijęsime tai su pastoviomis kainomis. Man atrodo, kad toks signalas būtų neteisingas. Kita vertus, visi pripažįsta, kad krizė yra pasaulinio masto. Visi mes ir kiti atsidūrė toje krizėje. Kai kurios e, šalis taip pat turi išbristi iš krizės, kitaip mums e, kils vis daugiau sunkumų. ES turi būti matoma kaip pasaulinio masto veikėjai. Reikia, kad mes būtų, mm, būtume matomi kaip tie, kurie protingai struktūrizuos savo biudžetą. Aš kaip eilinė pilietė sakau, kad biudžete yra prieštaravimų. Ir dar trečias dalykas. Tam tikra prasme Reikėtų pagirti komisiją. E, padidėja e, išlaidos numatomos skirti administraciniams dalykams tik 2 procentai, 2 procentais ir tai yra labai kuklus padidinimas. Noriu pasakyti, jog tikiuosi, kad visos institucijos tuo metu, kai piliečiai patiria rimtus sunkumus, tikiuosi, kad visos trys institucijos čia imsis pastangų ir sieks padidinti išlaidas, kurios atitiktų Europos e, Sąjungos, Europos komisijos pasididintas lėšas. Manau, kad mes turėtume derintis prie komisijos ir čia reikia galvoti apie išlaidų pusę, nes tai yra labai aktualūs klausimai. Nežinau, ar ponas Šemeta atsakys jūsų paskutinį klausimą, nes egzistuoja džentelmenų susitarimas e, tarp institucijų, tačiau jūsų pastaba buvo gana e, stipri. Aš tikiuosi, kad jūs turėsite galimybę ją pakartoti vėliau, kai biuro atstovai žiūrės į kitų metų biudžeto projektą. Dabar matome, kad jau sugrįžęs yra Salvador Gariga, jisai paprašė žodžio. Jis buvo trumpam išėjęs, dabar jau grįžo, taigi ar norėtume trumpai pakalbėti kaip koordinatorius? Taip, ačiū. Labai trumpai, pirmininkė, nes kolegos jau paklausė daugumos tų dalykų, kurių jis norėjo, kurio aš norėjau paklausti. Dėkoju ponui šiame tai už pasisakymą, už jo deklaraciją. Nežinau, ar galėtume detaliau dabar, ko nors klausinėti, nesvarbu, ar jisai gali atsakyti į mūsų ypatingai detalius klausimus. Paskirtasis komisijos narys akcentavo temas, kuriomis parlamentas ir biudžeto komitetas norėtų, į kurias norėtų pasigilinti ir Aš labai džiaugiuosi, norėčiau padėkoti ponui Šimetai, kad jisai e, sugebėjo sureaguoti į biuro ir mūsų komiteto susirūpinimą dėl biudžeto dalykų. E, Iš tikrųjų egzistuoja poreikis sustiprinti ekonomiką, bet žinome, kad su taryba mūsų darybos e, žlugo dėl e, tam tikrų ekonomikos atgaininimo dalykų. Dauguma kolegų apie tai žino. Jisai kalbėjo, ponas Šemeta kalbėjo, kad mums reikia disciplinos, skaidrumo, atskaitomybės ir supaprastinimo. Mes su juo visiškai sutinkame ir tikiuosi, kad paskirtasis komisijos narys ras pakankamai argumentų, kad įtikintų Europos vadovų taryba, jog reikėtų ir toliau dėkti finansinės drausmės politiką. Prieš e, mane kalbėjusi koordinatoriškai ir vieningųjų frakcijos jau užsimėjo tam tikrus dalykus, bet aš taip pat norėčiau pakalbėti apie juos. Mes žinome, kad mums reikės vis daugiau išteklių, bet reikia čia prisiminti biudžeto lankstumo principą ir jį taikyti peržiūrint biudžetą. Kolegos apie tai kalbėjo, bet aš noriu dar pabrėžti, jog svarbiausias dalykas jūsų e, santykiuose su mūsų biudžeto komitetu bus sparta laikas, per kurį parengsite biudžeto peržiūros planą. Mes ir taryba, ir parlamentas labai nekantriai laukiame to plano. Aš labai Jums dėkingas už Jūsų pasisakymo toną. E, manau, kad Jūsų darbai bus labai svarbus šiais sunkiais laikais. Jau pasisakė visi koordinatoriai. Dabar keletas kolegų šeši dar norėtų pasisakyti papildomai ir baigsime klausėjų sąrašą. Pirmiausia, suteiksiu žodį ponui Liberatskiui, kuris atstovauja biudžeto kontrolės komitetui, paskui ponas Biogė, ponas Paleskis, Gresler, ponas Guodmanis ir ponas Odi. Taigi, tiek žmonių galės pateikti klausimus. Pirmiausia, pirmininkas Liberatskis. Ačiū, ponė pirmininkė. Atrodo, kad ponas šiame metą pristatė gana rimtą programą. Ar jūs rengėtės dirbti 2,5 mėnesių ar keletą kadencijų komisijoje? Man įdomu, apie kokį laikotarpį čia kalbame. Pirmininkė, bet nenoriu čia toliau spėlioti, bet norėčiau pasakyti štai ką. Biudžeto kontrolės komitetas pageidautų tam tikros pusiausviros tarp biudžeto sudarimo la, poreikio užtikrinti jo lankstumą bei kita vertus nepamiršti kad reikia parengti ataskaitą, kuri būtų priimtina biudžeto kontrolės komitetui. Praeitie nemažai dalykų yra iš, mums čia iškėlė sunkumų. Visų pirma, disciplina griežtąją formaliają prasme bei biudžeto e, išlaidų patvirtinimo klausimas. Kalbu kaip biudžeto kontrolės komiteto atstovas. Praeitie mums teko stebėti atvejus, kuomet lėšos, panaudotos, lėšos buvo panaudotos, bet niekas nesivargino išsiaiškinti, ar, e, tai, ar jomis buvo pasiekta tikslų, kurie buvo iškelti. Yra daugybės ryčių, kuriuose nežinome, kas atsitiko su lėšomis, pavyzdžiui, pagalba Irakui, Europos vystimosi fondas ir ne tik tais atvejais. Mums buvo iškilę bejonių ir dėl to, kaip atsiskaitoma už išlaidas panaudotas iš biudžeto kitose sritise. Taigi, ponė paskirtasis komisijos nary, reikėtų pusiausvėros tarp biudžeto uh, projekto planavimo bei atsiskaitimo už panaudotas lėšas. Uh, Taip pat reikia nepamiršti audito rūmų. Priimtinas paklaidos lygis, kaip yra, kaip yra pareiškia audito rūmui, dažnai yra viršijamas ir dažnai pasigendama informacijos, kuri pagristų panaudotas lėšas ir dažnai tas paklaidos lygis yra didesnis. Mums reikia didesnio skaidrumo. dėl supaprastinimo. Aš už supaprastinimo priemonės, ponė Šemeta. Tačiau, kai, kad, kai kuriais atvejais supaprastinamas nueina per toli. Ir kalbant apie išlaidas, reikia supaprastinti procedūras, bet vėlgi reikia nepamiršti skaidrumo aspekto. Ir čia vėlgi aš kalbu kaip biudžeto kontrolės komiteto narys. Pone Šemet, aš sveikinu Jūs, peržiūrės Jūsų gyvenimo aprašymą. Aš džiaugiuosi, turės galimybę išklausyti Jūsų šiandien pristatytą programą. Ir aš tikiuosi, kad biudžeto kontrolės komitetas su Jumis dirbs labai sėkmingai. Ačiū, ponė pirmininkė. Merci, monsieur le vice-président. Ačiū, ponė vicepirmininkė. Toliau Raimeris Biogeris. Äh, labai ačiū, ponė pirmininkė. Mane domina dvi sritis šiandien. Pone Šemeta, jūs sakėt, kad kaip e, Lietuvos vyriausybės ministras jūs e, šiaip jau labai E, rūpina, rūpinatės struktūrinių fondų, e, struktūrinių lėšų įgyvendinimo supaprastinimu. Na, o pas, per pastaruosius metus mes šiaip jau e, diskutavom apie tai, kaip supaprastinti būtent tokių apskritai platesnių, platesnių struktūrinių lėšų lėšas ir jų įgyvendinimą. Tad norėčiau paklausti, kaip jūs pažiūrėsit, kiek, kiek rimtai pažiūrėsit štai šituos uždavinius, galbūt su kolegomis, kurie e, specializuojasi atskiruose srityse ir ar bus galima tikrai supaprastinti, e, pasiekti supaprastinimo įgyvendinant programas. Na, o dabar žvelgiant į naująjį programavimo laikotarpį, tai Uh, audito rūmai pasakė, gegužės mėnesio ataskaitoje nurodė, kad sistemoje pačioje glūdi klaidų, o tos klaidos e, kyla iš e, įgy, programų įgyvendinimo. Ir man susidarė toks įspūdis per e, klausimus, kurie vyko pir, pirmajame pusmetyje, e, kad kai kurie generaliniai direktoriai ne visai aiškiai įsisamonino šitą audito rūmų pastabą ir todėl tikrai komisija turi imtis veiksmų netidėliotinai. Na, o regionuose dėl to kyla nemažos frustracijos dėl to, kaip sudėtingai gyvendinamos programos. Tad dar kartą norėčiau paklausti, kaip jūs rim, kiek, kiek rimtai jūs vertinat štai šitą klausimą. Kitas klausimas kovo 31 dieną buvo priimta rezoliucija dėl tarpinės peržiūros ir toje rezoliucijoje mes ypač kalbėjom apie tai, kad e, metinėje biudžeto procedūroje reikia spręsti lankstumo klausimą, reikia operuoti tam tikrą savų lėšų, nuo savųjų lėšų maržą. Tad e, dabar klausimas toks kaip e, deficitą, deficito klausimą būtų galima spręsti, o kartu pateikiant biudžeto projektą gal, galima būtų pasinaudoti tam tikromis bendrosiamis perspektyvomis, galbūt pažiūrėti reikėtų toliau negu penkerių metų laikotarpis. Tad per tokį trumpą laiką, e, kaip dabartinė komisija ir jums konkrečiai dirbant šioje srityje, kaip prisijims atsakomybę. Ką jūs manot apie buvusio parlamento šiuo klausimu įsakytas mintis ir kaip, kaip, kaip jūs tas mintis, kaip jūs atsižvelgsit, turit galvoje tokį trumpą laikotarpį ar komisija ketina pasiūlyti, pasiūlyti techninių E, pasiūlymų ar pateiks tam tikrų politinių pasiūlymų. Turiu pasakyti, kad šiaip jau tarnybos institucijų e, veikia tokio testinumo principų. Na ir kol pradės dirbti naujoji komisija, tai kaip jūs darysit įtaką e, tarnyboms, kuriuos kurios šiais klausimais dirba jau šiandien. Tikrai norėtume išgirsti jūsų komentarų dėl šių klausimų. Ačiū, ponė Raimeri, toliau ponas Paleckis. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė paskatasis komisijos nary. Norėčiau palinkėti jums sėkmės, jums padedant dirbti šiame tikrai sudėtingame poste e, šiais sunkiais Europos ekonomikos laikais. Norėčiau užduoti Jums klausimą lietuvių kalba apie situaciją Lietuvoje. Praeitų metų pabaigoje naujasis Lietuvos parlamentas, vyriausybė, kurioje jūs dirbote skubiai, posėdžiaujant parlamentui ištisą naktį, priėmė įstatymus reformuojančius mokesčių sistemą jų didinimo linkme. Žinoma, niekas situacija nesikeičia žaibiškai, bet kol kas rezultatas tas, kad antrame šių metų ketvirtyje Lietuvos BVP krito daugiau kaip 20 procentų. Ir tai yra liūdnas rekordas ES. Biudžetas nesurenkamas. Ar jūs išvelgėte kai kuriuos trūkumus, klaidas tos reformose ir kaip padaryti, kad jos nebūtų kartojamos visos ES ir atskirų valstybių mastų. Ačiū. Je vous remercie. Ačiū. Tas klausimas daugiau adresuojamas buvusiam finansų ministrui, ne tiek būsimajam komisijos nariui. Toliau, ponia Ingebora Resler. Labai ačiū, ponia pirmininkė norėčiau pratesti Raimerio Bögerio mintį dėl finansinio reglamento e, buvo imtasi 2006 metais reformos, supaprastinimo reformos, komisija ėmėsi veiksmų, konkrečių supaprastinimo priemonių, tačiau mūsų pasiūlymai, supaprastinimo pasiūlymai buvo atmesti. Tad klausimas būtų toks, kokio supaprastinimo galima tikėtis e, tiems naudotojams. Tai pirmas klausimas. O antras klausimas. Kaip jūs vertinat e, tai, kad ES teks daugiau uždavinių, ypač turiu galvoje humanitarinę pagalbą? Tad iš ties tokie uždaviniai, ypač užsienio politikos išorės ryšių srityje, e, jų apimtis didėja. Kokių pasiūlymų ketinat pateikti? Ar manot, kad ir užsienio pagalbos skyrius, dėl jos skyrius irgi bus pateikiama pasiūlymų? Kol kas komisija e, šiaip jau nelabai buvo ryštingai nusiteikusi. O iš jūsų pasisakymų matyti, kad jūs siekiat supaprastinimo, skaidrumo, tad e, būtų gerai išgirsti, kaip jūs ketina to pasiekti. Supaprastinimas būtų e, biudžeto taisyklių, apskritai reglamentų skaičiaus sumažinimas. Šiuo metu turim e, reglamentus kiekvienai sričiai, tai struktūriniams, struktūriniams lėšoms ir panašiai. Galbūt būtų galima numatyti bendras e, taisyklės, kuriomis būtų vadovaujamasi formuojant ir leidžiant biudžeto lėšas. Tai tikrai būtų didelis žingsnis į priekį. Kitas klausimas. Tai stebėsena kurios reikalavo biudžeto kontrolės komitetas, to reikalavo iš komisijos jau keliarius metus. Ir balandžio mėnesį tai buvo pareikšta dėl tokio stebėsenos lėšų, stebėsenos lėšų susijusių su komisijos e, administracijos darbuotojais. Komisija pateikė e, atsakymą ir šiaip jau reikėtų ištirti, kas daroma su kitomis lėšomis, nes mums reikia šiaip jau daugiau apskritai žmonių pačiose valstybėse narėse, kurie užsimtų Europos teisės aktų įgyvendinimu. Ar jūs ketinat palikti tokią situaciją nepakeistą, ar kažko imat, ketinat imtis? Trečias rytis parlamento sporto salė, numatytos lėšos, čia buvo e, šiaip jau ta salė atnaujinta, renovuota, e, bet neišplėsta. Ar jūs ketinat ir toliau išlaikyti tą 5 milijonų eurų sumą ar, ar kažką kitą numatyti? Pirmininkas. Uh, Tad dabar mes šiaip jau turėsim gauti atsakymai pas, paskutinį, paskutinį klausimą, bet tai daugiau susijęs su olimpinėmis žaidynėmis. Ponas Godmenis. Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti ir pasidžiaugti tuo, kad pona Šemeta turi pakankamai drąsos užimti, eiti šias pareigas dabartinėje situacijoje. Aš norėčiau paklausti trijų dalykų. Strasbūre Liepos mėnesį per pirmąją parlamento sesiją Frederikas Reinfeldas e, paminėjo vieną dalyką, kuris nėra labai populiarus. Būtent – kad jau seniai atėjo laikas peržiūrėti į viešuosius finansus valstybėse narėse ir grįžti prie Maastrichto kriterijų bei stabilizavimo. Dabar padėtis yra tokia. Biudžeto deficitas ES valstybėse narėse auga Pradžiai galbūt iš tikrųjų pateiksiu jums tik vieną klausimą. Pone Šemeta, ką jūs galvojate dėl valstybėms narėms siunčiamo simbolinio, simbolinio signalo, kad Europos komisija turėtų pati susimažinti savo biudžetą. Dėl tokio, kad būtų galima pasiūsti tokį signalą. Kitas klausimas. Požiūris į fiskalinės priemonės, mokesčius. Šiuo metu egzistuoja galimybė pabandyti išspręsti e, patiems krizės e, sukeltas problemas ir fiskalinės problemas. Tai sukelia disproporciją Europos Sąjungoje, nes šalis veikia skirtingai. Trečias klausimas. Galbūt tai nėra susijęs tiek su biudžeto komitetu, bet tai yra klausimas susijęs su galimybe atitinkamai formuoti biudžetą. Ir skirtingų ne eurozono valstybių valiutų kursais. Įvairių institucijų Europos centrinio banko pagalba, kad būtų išlaikyti valiutų kursai. Dar vienas paskutinis labai svarbus klausimas. Jeigu įsigalios Lisabonos sutartis, Galbūt ponia Grybauskaitė jau yra kažką nuveikusi dėl to, bet tuo met reikės pereiti prie naujų procedūrų. Turėsime turbūt tarpinį biudžetą, kad būtų galima prisitaikyti prie Lisabonos sutarties, nes dabar, kiek aš suprantu, kitų metų biudžetas yra rengiamas pagal senuosius principus. Ačiū. Ačiū, brangus kolega. Dėl jūsų paskutinės minties ponui Godmaniui ir kolegoms noriu pasakyti štai ką. Noriu pasakyti taip pat kolegoms, naujiesiems kolegoms, kad praėjusį pavasarį trys institucijos e, sudarė susitarimą tam, kad būtų galima suformuoti 2010 metų biudžetą, nepaisant to, kas nutiks su Lisabonos sutartimi. Tad e, kol kas dar yra šalių, ir tarp jų Airija, kuri neratifikavo sutarties. Ir čia šiuo atveju e, dar laukiama e, rezultato. Na, o ministrų taryba priėmė biudžeto e, projektą e, per, tai yra per pirmąjį svarstymą. Ir mes tikimės, kad nuo ateinančių metų jau įsigalios Lisabonos sutartis ir ir, ir tokiu būdu mes tada bus galima padaryti tam tikrų papildomų biudžeto pakeitimų. Na ir toliau Žanas Pierodi, biudžeto kontrolės komiteto pirmininkas. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū, kad pakvietėt mane į šį posėdį. Norėčiau pateikti tris klausimus ponui Šemetui. Ką manot apie biudžeto vykdymą? vykdymo klausimus. Tai yra, mes dėl to pareiškėm, nu, tai yra priėmėm nuomonę biudžeto kontrolės e, komitete. Per pastaruosius e, trejus metus tai yra buvo pateikta kritikos. Ir kitas antras klausimas daugiau techninis. Dabar kalbant apie konsoliduotas sąskaitas ES 2008 metų nacionalinės sąskaitas. Yra taip pat numatytos lė, lėšos dėl personalo 36 milijonai eurų. Ir valstybės narės turėtų garantuoti tas sumas. Ir kaip tai reikėtų e, suderinti. Tai yra, ką Jūs manot apie būtent šį klausimą. Tai yra prisiminkim, kad Europos parlamentas balsavo už, už rezoliuciją šiuo klausimu. Ir paskutinis, trečias klausimas, ponia komisijos nary. Mes dabar turim progą ištirti ES investicijų pajėgumus ir išties tos investicijos buvo nepakankamos Ir kita vertus, kito, tai didesnės investicijos be abejo galėtų suteikti postumį e, ekonomikai. Rezoliucijoje, kuri šiaip jau buvo e, priimta didelę balsų daugumą, numatyta, e, numatyta investicijų skyrius ES biudžete. Tad šiaip jau e, e, buvo tikrai sunku rasti 3 milijardus eurų Galilėjo programai. Ir norėčiau paklausti, ar jūs šiaip jau pasiruošęs pasigilinti į tą mūsų rezoliuciją įsakytą mintį, sukurti tokį papildomą investicijų skyrių e, ES biudžeto, biudžete, tam, kad būtų galima finansuoti investicijų politiką. Ačiū, tad ponė paskirtasis komisijos nary, dabar 10 minučių jums skirsim atsakyti į klausimus. Jūs be abejo galit sugrupuoti klausimus savo nuožiūrą, kai kurie klausimai galbūt kartojasi. Ir galit atsakyti į klausimus tokią tvarką, tai yra svarbos tvarka. Ir taip pat atsakyti į biudžeto kontrolės e, komiteto pirmininko klausimą. Prašom. Uh, thank you very much, Mr. Chairman. Uh... Labai ačiū, ponas pirmininkė. Man labai malonu atsakyti į tiek daug klausimų, kaip teisingai pastebėjo parlamento nariai. Aš esu dabar skiriamas tik tai šiai komisijos kadencijai ir numatyta, kad komisija dirbs ši iki spalio 31 dienos. Bet aišku, tai nereiškia, kad komisija negali teikti pasiūlymų ar dirbti klausimais, kurie šiandien buvo paminėti. Kadangi testinumo principas komisijoje yra labai svarbus. Atsakydamas į tam tikrus klausimus. Aš e, noriu pasakyti, kad kol, kai atsakinėsiu į klausimus, negaliu daryti aiškios takos skirios tarp to, ką darys dabartinės kadencijos komisija ir kas bus ateityje. Institucinė prasme e, padėtis yra sudėtinga, yra daug nežinomųjų. Bet kaip komisijos narys aš dirbu ties klausimais, kurie buvo paminėti per klausimų raundą ir pabandysiu atsakyti ar pakomentuoti pagrindinius. Man regis, pirmasis klausimas, kuris buvo iškeltas, yra susijęs su kitų metų biudžetu. Norėčiau pradėti nuo procedūrų. Visiškai pritariu pirmininko mintims, kad procedūros kitų metų biudžetui turėtų būti vykdamos pagal tas taisyklės, kurios buvo taikomos procedūrų pradžioje ir būtų labai sudėtinga įsivaizduoti, kaip būtų galima pakeisti procedūras proceso metu. Tai būtų tarsi pakeisti futbolo e, žaidimo, futbolo e, varžybų taisyklės per antrą kėlinį. Tai nebūtų labai patogu. Dėl biudžeto dydžio ir parlamento narių nuomonių. Gerbiamas pranešėjas kalbėjo apie naujus poreikius. Pirmiausia, aš labai apgailestauju dėl to, kad buvo numatyta sumažinti lėšas per e, taryboje per pirmą svarstymą tiek mokėjimų, tiek įsipareigojus mokėjimams, tiek asignavimus mokėjimams, tiek asignavimus įsipareigojimams, atsiprašau. Man atrodo, kad reikėtų E, galvoti apie mažesnį sumažinimą ir komisija laikosi savo pradinio pasiūlymo, kuris išdėstytas preliminariame biudžeto projekte. Mes sieksime ginti savo pasiūlymą. Taip pat rengiame patai raštą dėl e, preliminaraus biudžeto projekto taisymo. Rytoj mes komisijoje svarstysime šį klausimą. E, pirmiausia, išlaidas pagal ketvirtąją biudžeto kategoriją. Ir mes galvosime apie konkrečias sumas, kurias siūlo komisija. Spalio mėnesį pateiksime jau įprastą raštą dėl žemės ūkio išlaidų pakoregavimo. Naujausia informacija išlaidos žemės ūkiui tiksliau įgyvendinimas žemės ūkio srityje bus geresnis kaip anksčiau, kad buvo vyno sektoriuje įgyvendimas arba vykdymas biudžeto prastesnis negu ankstesniais metais bus, bet galbūt yra dar per anksti teikti jums konkrečius skaič, skaičius dėl žemės ūkio išlaidų. Tai bus išdėstyta raštu rašte dėl pakoregavimo, kurį, kaip sakiau, pateiksime spalio mėnesį. Toliau kitas klausimas. Europos ekonomikos atgaivinimo plano finansavimas. Tiesa yra tai, kad preliminariame biudžeto projekte nenumatyta 2,4 milijardai eurų kurių reikia finansuoti šiam planui. Mes dabar rengiame pasiūlymą. Vienas iš šaltinių bus žemės ūkio išlaidos ir manau, kad bus galima e, čia padengti išlaidas susijusias su plačiajuoščio interneto dėgymu. Bet taip pat yra ir kitų sričių, kur matome galimybę perskirstyti išteklius ir rasti tuos 2,4 milijardus eurų, dėl kurių buvo susitarta ekonomikos atgaivinimo plane. Tai yra komisijos vienas iš didžiausių prioritetų ir mes visomis išgalėmis sieksime įvykdyti įsipareigojimus ir parengti pasiūlymą taikinimo komitetui lapkritį šių metų. Taip pat buvo pateikta klausimų dėl struktūrinių fondų struktūrinių fondų panaudojimo supaprastinimo. Kaip jūs žinote, komisija yra padariusi gana nemažai siekdama supaprastinti struktūrinių fondų naudojimą. Galėčiau pateikti vieną pavyzdį, jisai susijęs su didelės apimties projektais. Buvo nuspręsta, kad finansuojant didelės apimties projektus nebereikia iš ankstinio komisijos pritarimo ir nebėra kliūčių pradėti finansuoti tokius didelius projektus valstybėse narėse. Manau, jog labai svarbu pažymėti, kad Liepos 22 komisija pateikė naują pasiūlymą dėl Europos socialinio fondo Tikriausiai daugelis iš jūsų žinote, kad pasiūlymas siejamas su galimybe šimtų procentų finansuoti socialinio fondo išlaidas be valstybių narių papildomo finansavimo. Kalbama apie devintuosius dešimtuosius metus. Jeigu taryba ir parlamentas pritars šiam pasiūlymui, tai mes suteiksime naują impulsą išlaidų socialiniam aspektui, nes Kaip žinia, turime nemažai problemų dėl didėjančio nedarbo ir šis pasiūlymas labai neblogai atitinka mūsų platesnius planus spręsti nedarbo problemas. Taigi, kalbant apie kitas prioritetinės sritis, buvo kalbama apie klimato kaitą, užsienio politiką, energetikos sektoriaus finansavimą. Kai kuriuos iš šių aspektų aš jau aptariau. Taip pat noriu pasakyti, jog mes dirbame klimato kaitos klausimų ir pateiksime pasiūlymą šią temą be abejonės reikėtų klimato kaitos klausimą svarstyti platesnėje perspektyvoje. Ir vienas iš būdų, vienas iš kelių rasti 2010, būtų ieškoti išteklių 2010 metų biudžetui. Nes iškils labai svarbių uždavinių bus labai svarbių finans, sričių, kurias reikės finansuoti. Kalbu apie klimato kaitos klausimus. Tai yra labai svarbus ES prioritetas ir Europos komisijos prioritetas. Ir manau, kad mes komisijoje parengsime konkrečių pasiūlymų šioje srityje ir juos ateityje pateiksime. Dabar norėčiau pereiti prie, prie kitų klausimų susijusių su biudžeto peržiūra. Aš turiu pasakyti, jog mano situacija šiuo požiūriu yra sudėtinga. Šios kodencijos komisija yra pasirengusi pateikti pasiūlymą iki metų pabaigos. Kalbu apie biudžeto peržiūrą. Kaip ir numatyta šios komisijos mandate. Ir mes jau dirbame svarbiausiose prioritetinėse sritise, kalbu apie biudžeto peržiūrą. Ir remiamės testinumo principu. Galbūt netiek svarbu, kurios kadencijos komisija pateiks pasiūlymus. Svarbiausia, kad tie pasiūlymai būtų pristatyti gerbėmiems parlamento nariams bei tarybai. Taigi manome, kad mū, šiuose siekiuose, šiuose darbose mūsų užmojais turėtų būti kiek manoma platesnis. Kalbu apie biudžeto peržiūrą. Taip pat mes manome, jog labai svarbu yra susitarti dėl pagrindinių susijusių principų ir ypač mm, siekti, kad svarbiausių mūsų principų būtų pridėtinė vertė Europos mastu. Ir jeigu sutarsime dėl šio principo, tai taip daryti pažangą nebus sudėtinga. Kiti svarbus principai susiję su biudžeto peržiūra, mano nuomonė, būtų štai kokie. Išteklių sukoncentravimas į svarbiausias prioritetinės rytis. Dabartinėje sistemoje programų skaičius veikiausiai yra per didelis. visos sritys yra svarbios, bet manau, kad Europos mastu turėtumėme dėmesį sutelkti į svarbiausias sritis, kuriuose, kuriuose sukūriama pridėtinė Europos vertė. Ir aš minėjau tas svarbiausias sritis, kurios mano nuomonė turėtų, kurias turėtų paliesti biudžeto reforma. Tai būtų tvarus darbo vietų augimas, susiję klausimai, klimato kaita, energetinis saugumas, ES kaip pasaulinės veikėjos vaidmuo. Taigi manau, kad dėmesį reikėtų sutelkti iš šiuos klausimus ir uh, Po to ir tai reikštų, kad mes galėtumėme šioms sritims, prioritetinėms sritims skirti daug daugiau išteklių. Kitas principas, kuriuo reikėtų remtis biudžeto peržiūroje, yra uh, lankstumo principas, daugiamečio, mm, finan, daugiamečio biudžeto finansavimo plano lankstumas. Taip pat turime ne, nepamiršti apie apie tai, kad tas daugiametis planas turi būti lankstus, kad būtų įmanoma prisitaikyti prie besikeičiančių poreikių, besikeičiančių Europos poreikių. Kitas svarbus biudžeto peržiūros aspektas yra supaprastinimas. Kalbu apie apie veiksmingesnį darbą, siekiant rezultatų. Ir norėčiau čia atsakyti į kokobių pirmininko klausimą. Manau, kad jis yra teisus ir kad supaprastinimas turėtų būti visiškai suderintas su protingo tvarkymo, protingo valdymo principų. Ir turėtumėme elgtis labai atsargiai, teikdami pasiūlymus dėl konkrečių priemonių, kurių tikslas siekti, yra siekti supaprastinimo. Tačiau žinau, kad jau dabar yra rengiama nemažai pasiūlymų, kurių tikslas yra supaprastinimas. Kalbu čia apie biudžeto supaprastinimą ir galėčiau pateikti keletą pavyzdžių. Pavyzdžiui, vieno langelio sistemos kūrimas paraiškų teikimo procese Tai tikrai palengvintų, supaprastintų procedūras tiems, kurie teikia paraiškas dėl naudos gavimo. Taip pat e, čia galime kalbėti apie vienkartinės išmokas, apie sistemų E, sistemų išlaikymo, išlaido optimizavimą. biudžeto įgyvendinimą. Ir manau, kad mes turėtumėme prisiminti toleruotinos klaidų rizikos savoką nes manau, kad būtent ši savoka mums padėtų surasti tinkamą pusiausvyrą tarp siekio užtikrinti veiksmingą biudžeto įgyvendinimą bei išlaidų skiriamų įgyvendinimo, biudžeto įgyvendinimo kontroliai. Galiausiai kalbant apie nuosavuosius išteklius. Šis klausimas be abejo nes bus įtrauktas į darbo tvarkę. Ir aš su dideliu susidomėjimu perskaičiau pranešimą, kurį parengė gerbiamas komiteto pirmininkas. Be bejonės mes su šiais klausimais susidurėme ir nuo savųjų išteklių sistemos skaidrumas bei tinkamumas yra labai svarbus dalykai. Aš manau, kad mums tikrai reikės dirbti klaus, klausim, klausimais susijusiais su mm, permokų biudžeto gražinimu bei taip pat biudžeto koregavimo klausimais. Taip pat labai svarbu reforma gyvendinama nuo savųjų išteklių sistemoje, susijęti su reforma išlaidų srityje, nes kitaip bus labai sunku pasiekti sutarimo šiuo klausimu. Tai tiek labai trumpai apie biudžeto peržiūrą. Ir kaip jau minėjau pasisakymo pradžioje, komisija yra pasirengusi parengti savo pasiūlymus iki metų galo, kaip ir numatyta jos mandate. kalbant apie tarp institucinį susitarimą, noriu pasakyti, kad mano tarnybos jau dirba rengdamos ataskaitą ar pranešimą dėl tarp institucinės sutarties, nors šiandien dar per anksti bandyti dėstyti labai konkretų požiūrį į šią ataskaitą ir galimus pasiūlymus, kurie išplauks. tarp institucinio susitarimo pagrindų. Bet tik noriu pasakyti, kad komisija yra pasirengusi šią ataskaitą parengti iki metų pabaigos. Vėlgi kaip tai ir yra numatyta komisijos mandate. Buvo užduota klausimų dėl administracijos išlaidų. Taip pat su, buvo užduota klausimų susijusių su personalu institucijų. Norėčiau gerbėmiems suminti, jo komisija yra įsipareigojusi nedidinti savo darbuotojų skaičiaus iki 2013 metų pabaigos, remiantis prielaidą, jog nebus jokių žymių permainų institucijų plėtroje. Išlaidos administraciniams kaštams preliminarme biudžeto projekte 2010 metų padidėja 0,9 procento, taigi išaugimas yra tikrai kuklus. Ir per pirmąjį biudžeto projekto svarstymą taryboje Buvo bendrai sutarta, jog komisijos pasiūlymas dėl administracinių išlaidų yra aktualus ir pasiūlyta, pa, patikti tikrai kuklus pasiūlymai dėl išlaidų mažinimo. Taip pat buvo užduotas klausimas dėl personalo stebėsenos. Žinau apie parlamento pasiūlymus didinti dv, 20 procentų didinti komisijos administracijos darbuotojų skaičių Šiuo metu pagalbiniai darbuotojai, pagalbinis personalas komisijos sudaro 30 procentų ir jų tas skaičius auga. Yra tam tikra kaita, vieni darbuotojai išeina, tuomet mes keičiame uh, mes atitinkamai reaguojame ir atitinkamai keičiasi mm, personalo sudėtis ir tam tikrais atvejais mažėja administracijos darbuotojų skaičius. Atsakant jūsų klausimą dėl parlamento sporto centro, na, man nelengva sunku žinoti visus skaičius pasiūlyme dėl biudžeto. Tačiau kalbant šiuo konkrečiu klausimu, yra susidariusi tokia padėtis, jog pusantro milijono eurų nebuvo pervesti parlamentui. Ta suma yra išaldyta komisijos sąskaitose Ir man atrodo, kad Liepos mėnesį gavome la, raštą iš parlamento, kuriame buvo pasakyta, jog šios lėšos nebus panaudojamos sporto centro plėtimui ir kad komisijai reikia priimti naują kad komisijai reikia nuspręsti, kaip panaudoti pusantro milijono eurų, bet tai jau yra pono Kalaso kompetencijos rytis ir jis pateiks pasiūlymus draugė su darbuotojų atstovais dėl to, kokiai, kokiems socialinės srities tikslams tos lėšos galėtų būti panaudotos. Aš žinau, kad jau savo pasisakymui, atsakymams į jūsų klausimus skiriu nemažai laiko. Buvo užduota klausimų apie, ben, apie bendrą politinę situaciją mano šalyje. Galėčiau trumpai atsakyti, jog politika, kuri buvo įgyvendinama ir kurią uh, dabar įgyvendina Lietuvos vyriausybė, kad ta, ta, tai politikai išreiškia pritarimą ir Europos komisija. Ir tuo aptariamu metu ir Tarptautinis valiutos fondas. Ir aš asmeniškai manau, jog priemonės, kurios buvo įgyvendintos šalyje, kurią, kurios padėti geriausiai žinau, buvo reikalingos kad būtų išlaikytas makroekonominis stabilumas ir būtų užtikrinta tvari e, mūsų šalies fiskalinė pozicija. Taigi, pirmininkė, tiek aš bandžiau atsakyti į daugybę man užduotų klausimų. Žinau, kad yra daugybė klausimų, į kuriuos neatsakiau. Ir aš esu bandysiu juos atsakyti taip pat, gal vėliau. Très bien, merci beaucoup, monsieur. Puiku. Labai ačiū, ponė paskirtasis komisijos nary. Dabar mes išgyvenam pereinamąjį laikotarpį, politinį, politinio ir institucinių permainų laikotarpį. Tai yra, kai šalis jau patiria tokią labai didelį, didelį ekonominę krizę. Ir todėl suprantama, darbai, kurie laukia labai svarbus ir kartu sunkus. Ir matėm, kaip jūs vadovavot savo šalies finansų sektoriui Lietuvoje. Norėčiau, kai būdama šito komiteto pirmininkas, e, štai dar ką pasakyti. Nuo pat Romos sutarties Europos komisija buvo viena iš trijų ES institucijų. Tad norėčiau paklausti, jos funkcija gana originali Europos komisijos. Ir be Europos komisijos be abejo ir ES nebūtų išvykusi e, dienos šviesos. Ir dabar komisija kaip kole, kole, kolegija ir kiekvienas, kiekvienas šiaip jau kolegijos narys, kiekvienas komisijos narys šiaip jau veikia kolegeliu principu. Tai yra, e, ir kartu ir kartu taip pat jam padeda e, ministrų tarybos e, sekretoriatas. Aš miniu šitą faktą tam, kad e, priminčiau, jog tokia pastaba, kurią mes esam savo laiku sakę komisijos pirmininkui Barozo ir kai kuriems komisijos nariams. Ir norėtume, kad ypač biudžeto komisaras, kad e, ir kiti, taip pat komisijos nariai įsisamonintų tą tokią bendrą atsakomybę. Atsakomybę už tai, kad Europos Sąjunga veiktų veiksmingai ir kad iš tikrųjų kad komisija tikrai įsisamonintų e, visas savo atsakomybės. Jūs parodėt, jūs atėjot turėdamas patirtį, turėdamas naujų minčių ir aš tikiuosi, kad jūs tikrai padėsit e, mums įsivaduoti iš tam tikrų įpročių, rutinos ir kartu nusikratyti tam tikromis anomalijomis, kurios šiaip jau, kurios šokiruoja išorės stebėtojus, e, prie kurių mes šiaip iki šiol tarsi buvom labai prisirišę. Pavyzdžiui, yra tam tikrų kreditų, kredito paskolų, kurios niekada nebuvo panaudotos. Ir apskritai tam tikrose srityse tokių kreditų panaudojimas labai jau menkas. Ir šiaip mūsų dabar amžiuje tai be abejo nepateisinama. Pone Vaslė paminėjo, kad šiaip jau be abejo finans, finansinės tam tikros taisyklės įvairuoja, bet čia mes turim teisininkus, teisininkus ir kitus, kurie gali padėti. Tad, tad bendra šiaip jau kai tokia bendra padėtis, tos iki šiol galiojusios taisyklės nėra, nėra visiškai e, tinkamos. Tad aš tikiuosi, kad jūs pateiksit visą reikiamą informaciją komisijos kolegijai, e, informaciją susijusią su finansinės programos e, pakoregavimu. Ir po kelių savaičių, jei viskas vyks sklandžiai, tai mes tada jau būsim parengę naują e, biudžetinės procedūros, procedūrą pagal Lisabonos sutartį. Mes šiaip jau dabar dirbam kiekvienas atskirai, kiekviena institucija atskirai ir be abejo negalim užbėgti už akių įvykiams tam, kas įvyks Airijoje. Tačiau įsivaizduokim, jeigu įvykiai paklyps, pakryps e, šiaip jau teigiamą linkme, tai tikrai istorija įsisiubuos po to. Na ir e, manyčiau, kad mūsų kaip šio, biudžeto komiteto vaidmuo irgi bus labai svarbus ir tikrai galim tikėtis, kad jau nuo ateinančių metų sausio įsigalios Lisabono sutartis ir pagal ją naujoji biudžeto procedūra. Ačiū ponė Šemeta už e, nuom pasikeitimą nuomonėmis. Ir dabar norėčiau, kad jūs palydėtų ir norėčiau palinkėti jums e, tikrai visokiojopos sėkmės einant pareigas. Ir norėčiau nurodyti, kad e, dabar po šitų klausimų mes parengėm e, laišką, kuris išsiuntinėtas e, e, Europos parlamento pirmininkui ir Europos komisijos pirmininkui, kuriame išdėstyta mūsų nuomonė dėl trijų paskirtųjų komisijos narių. Ir kaip jau sakiau, kitas komisijos narys bus išklausytas. Kolegos bus išklausyti rytoj jūsų ir tada e, po to vyks dar debatai vėliau. Dar kartą labai ačiū. Voilà. Mes chers collègues, sans interruption de Brangus kolegos, e, siūlyčiau šiaip jau tęsti darbą, nedaryti pertraukos, kadangi mes jau kelias minutės vėluojam. Ir dabar siūlyčiau pereiti prie darbo tvarkės penkto punkto. Tie, kas nori palidėti paskirtą į komisijos narį, ar tie, kas nori duoti interviu žurnalistams, norėčiau, kad jūs tyliai išeitumėte iš salės. O dabar nedėldamas suteikiu žodį uh, mūsų e, biudžeto komiteto pranešėjui ponui Laslo Surjanui, kad šis pateiktų, pristatytų darbo dokumentus. Prašom, ponė Laslo, žodis jums. Ačiū, ponas pirmininkė. E, kolegos, mūsų laikraštėlėje yra paaiškinta, kad mes turime kalbėti apie tris darbo dokumentus, tačiau e, kalbėsime tik apie du, šeštą ir septintąjį. Kadangi negalėjome galutinai susitarti su kolega Manko dėl kitų sekcijų, e, Tie, nes tai yra darbo dokumentas, kurį renkė jisai išdavės, išdavės tas, tai mes vėliau apie tą paskutinį trečiąjį dokumentą pakalbėsime netgi pristatysime galbūt pirmiausia jums, o tik paskui aptarsime. Dabar, e, kaip žinia, laiko daug neturime. Šeštojo darbo dokumento tema e, yra susijusi su dažnai minima ketvirtąją biudžeto kategorija. Netgi šiandieną per komisijos nario klausimus buvo ji paminėta keletą kartų. E, yra daug problemų dėl jos iškilusios, ne tik tai šiais metais, bet ir keletą ankstesnių metų. Aš norėčiau Jums pacituoti keletą dalykų iš šio dokumento. Mes matome, kad egzistuoja nuolatinis nesugebėjimas skirti lėšas pagal šią kategoriją Kodėl kyla klausimas, bet atsakymo lyg ir nėra. Praeitais metais matėme, kad kai kurie dalykai yra susijęs su šia, tam tikros e, sumos ar signavimai susijęs su šia kategorija ir bendraja užsienio ir saugumo politika padidėjo, bet šiais metais taip neatsitiko. Aš dabar šiek tiek kalbu ir apie kitą darbo dokumentą susijusi su biudžeto projektu. Bet reikia pasakyti, kad problemų iš ties yra daug. Manau, kad turėtume išnaudoti visas teisinės galimybės, nors galbūt nei lėšų, nei erdvės daug neturime, bet turėtume išklausyti užsienio reikalų komiteto narių ir pabandyti parengti geresnį pasiūlymą bent jau pirmajam svarstymui. Kartais parlamentas, o kartais taryba tam tikrais metais užsima tam tikrais veiksmais, pavyzdžiui, atsiranda spaudimas iš vienos pusės padidinti finansavimą ketvirtai kategorijai, bet mes esame visi sutarę, kad iš tikrųjų reikia lėšų tam, kad galėtume e, kaip ES suvaidinti savo vaidmenį pasaulyje. Man regis yra ypatingai pavojinga tai, kad kiekvienais metais čia mums trūksta lėšų. Ir mes galvojame, kad kažkas pasiaukos dėl tos ketvirtos kategorijos, bet ne visuomet e, pavyksta tai užsitikrinti ypač galvojant apie ribas, kurios yra nustatytos, viršutinės ribas. Dokumente pateikiami tam tikri duomenys ir aš tikiuosi, kad mes išnagrinėsime šį dokumentą ir pateiksime savo pakeitimus. Pirmininkė, jeigu jūs man leisite, tai aš norėčiau tarti keletą žodžių ir apie kitą darbo dokumentą. Kaip sakiau, tai yra dokumentas dėl biudžeto projekto. Jeigu atidžiai paskaitysite šį dokumentą, tai galbūt jums pasirodys, kad pagal pirmą A kategoriją lentelėje kažkas yra pripainiota gali susidaryti įspūdis, kad kai kurie skaičiai viršyje ribas. Bet tai yra dar vienas atvejis, tai atsitiko dėl globalizacijos fondo. E, tai yra atitinkamos išvados, iš tikrųjų viršos nėra ri, viršytos, ribos nėra viršytos ir galiu tik tai tuo paaiškinti faktą, kad kai kurios sumos atrodo didesnės. Kai kam gali nepatikti tai, kaip elgėsi taryba. Mūsų prioritetai ir signalai buvo suformuoti laiku, bet apie juos visiškai nekalbama, jie neatsispindi biudžeto projekte. Vienas dalykas buvo e, su paskirtuoju komisijos nariu, trumpai čia mūsų aptartas. Tai yra Europos ekonomikos atgaivinimo planas. Man regis, kad aišku, ko norėtų pasiekti taryba. Jie nori, jie panaudojo mokėjimus ir sukūrė dirbtinę maržą tam, kad būtų galima per antrąjį taikinimo uh, posėdį skirti lėšų atgaivinimo planui. Ponas pirmininkė, dabar nelaikas de, detaliai kalbėti apie lėšų pervedimus, bet mes, koordinatoriai, turime susitarti dėl to ir nemanau, kad čia reikėtų labai skubėti. Tačiau aš įsivaizduoju, kaip galima būtų spręsti šias problemas ir kokį galima būtų rasti sprendimą. Bet man atrodo, kad dirbtinių maržų kūrimas nėra labai tinkamas dalykas. Taip pat mums nelabai patinka įgyvendinimo dalykai. Buvo daug kalbama apie Tai man atrodo, kad e, kai kas netinkamai yra padaryta. Sakoma, kad kai kur lėšos yra sumažintos žiūrint į praeities faktus, įsisavinimo galimybę. Bet nežiūrint pareiškimų, kad nebus mažinamos lėšos, buvo visai nepelnytai kai kur sumažinti signavimai. Prognozijas dėl biudžeto įgyvendinimo yra šiek tiek kitokios. Šiaip jau mes turėtume galvoti apie geresnį reglamentavimą, apie tai per klausimą taip pat girdėjome minčių. Uh, E, supaprastindami procedūrą galime paspartinti procesus. Aš noriu pakartoti vieną labai svarbų mano nuomonę dalyką. Būtent, kad reikėtų klausyti informacijos ne tik apie išlaidų kiekybę, bet ir kokybę, galvoti apie rezultatus, kas kaip pinigai yra panaudojami. Tie, kurie gauna paramą iš sanglaudos politikos, turi suprasti, kad rezultatas, kurio pasiekta, yra geras atsakymas, o tie, kurie skiria lėšas, turi turėti galimybę reikalauti tų rezultatų, o ne paprasčiausiai e, skirti lėšas ir galvoti, koks bus tam tikro regiono BVP, ar jos pakeisi ar ne. Aš norėčiau E, atsižvelgti į tai, ką e, mano pirmtakai per e, ateina praėjusius trejus metus kalbėjo, į ką kreipė dėmesį ir pasakyti, kad mano nuomonė mes žengsime tuo keliu, kurie jį yra pasiūlę. Think, uh, correct, in... Jei neklystu, kalbant apie bendrasias pastabas, trečiajame punkte yra nedidelė klaida. Ten minimas ne preliminarus biudžeto projektas, bet preliminarus biudžetas. Tačiau tai yra daug maž aišku. Aišku, dabar nelaikas kalbėti apie realybę, bet pagrindinis tarybos argumentas yra štai koks. Nežiūrint visų pasiūlytų sumažinimų, biudžeto preliminaraus biudžeto projektas 2010-iesiems yra didesnis už 2009 metų biudžetą, bet padidinimai buvo suplanuoti remiantis tais pačiais principais, e, bandant suplanuoti, ko reikės tikėtis, ir kaip viskas vyks po 2007-ųjų, kaip, ko mums prireiks įgyvendinimo srityje iki 2010-ųjų. Na, atsižvelgiant į tai ir atsižvelgiant į tai, kad būtent tai buvo įtraukta į daugiametę finansavimo programą, tai yra geras dalykas. Tačiau, kai kalbame apie mokėjimus, 120,5 tai tas skaičius toks pat kaip prieš porą metų. Atsižvelgiant į tai, kad e, buvo infliacija, tikroji vertė kito, tai, sakyčiau, čia didelio skirtumo ar pasiekimo nėra. Ir didžioji, didysis mūšis tarp parlamento ir tarybos vėl bus toks pat. Tikiuosi, kad mes sieksime realaus biudžeto, kurį būtų įmanoma įgyvendinti, kuris būtų naudingas Europos piliečiams. Ir kad mes, ir jeigu mes išliksime vieningi, mums pavyks pasiekti geresnio rezultato nei komisijos, nesiprašau, nei tarybos pasiūlymas. Aš norėčiau pasidžiaugti pakeitimais ir pasiūlymais pateiktais toms biudžeto eilutėms, kurios mums yra prioritetinės. Nes tokiu būdu biudžetas siunčia žinę. Kadangi tarybos pasiūlymai siunčia kitokią žinę, nėra lėšų ir todėl mažiname išlaidas. Pirmininkė, norėčiau užbaigdamas pacituoti paskirtai komisijos nariai. Jau krizės laikotarpiu ne Europos biudžetą reiktų mažinti, nes Europos biudžetas yra priemonė, kuri gali padėti valstybėms narėms įveikti sunkumus. Sunkumus, kuriu, kurie iškilo dėl krizės. Tai toks būtų mano siekis. Aš norėčiau, kad pokyčiai eitų čia kryptimi. Ir aš tikiuosi, kad biudžeto komitetas, kad jo nariai dirbs drauge, siekdami būtent tokių pokyčių. Ačiū Jums uždėmesi. Labai ačiū, ponė pranešėjau. Du nariai paprašė žodžio. Pirmiausia, James Ellis. Prašom. Uh, merci, Ačiū, ponė pirmininkė. Ir pirmiausia, norėčiau pasveikinti jūs, iš, iš, jūs išrinktą komiteto pirmininkų. Du klausimus noriu iškelti. Pirmiausia, pirmas klausimas susijęs su darbo dokumentu numeris 6, kur kalbam apie ES kaip pasaulinio lygio žaidėją Tokį konkretų klausimą turiu dėl 23 dalies, o toji dalis beje susijusi su pono Biogerio Reimerio paminėjimu. Išorės ryšių instrumentai. Čia iš tikrųjų veiksmai yra tokios paruošiamieji veiksmai, tad klausimas yra toks, ką ponė pirmininkė ketinam daryti. Čia mes galbūt sunkiai suprantam, ar tas klausimas turėtų būti sprendžiamas vystimosi komitete ar užsienio reikalų komitete, bet kita vertus, ar mes galim išsakyti nuomonę, ar vis dėlto turim leisti patiems pranešėjams pateikti savo nuomonę, nes čia šiaip jau teisės akto tekstas ir aš įsivaizduoju, jis pasidarys 2010 metų biudžeto dalis. Kaip aš suprantu, mes negalim čia komitete aptarti tam tikrų pakeitimų, kadangi čia kalbam apie nemažas sumas. Na, o antras klausimas iš, to, iš, iš, iš pirmojo logiškai išplaukia dėl taikinimo komiteto išvadų. Tai 16 skyriuje aiškiai pasakyta, kad mums tarybos požiūris atrodo nerealistiškas. Akivaizdu, kad šiaip jau pro ta, pro, dabartinė procedūra daug ko nepasieksim, nes čia kalbam apie metinę procedūrą. Galbūt galėtume pasinaudoti paskirtojo komisijos nario žodžiais, kad galbūt tai bus patvirtinta iki šių metų pabaigos, bet po to tada bus laikomasi 2010 metų procedūra ir galbūt tikrai reikėtų tada taip ir daryti dėl tos tarpinės peržiūros, nes čia kalbam apie ketvirtąją e, kategoriją. Na, o 2010 tai metų biudžetas be abejo jau, jau, jau, jau bus naujosios komisijos prerogatyva, bet čia ir mes galėsim spręsti ketvirtos kategorijos klausimus. Šiaip aš pirmą kartą e, mačiau tokį, matau tokį atvejį ir, man rodos, tikrai mes galim tarti šiuo klausimu žodį. Ačiū, Džeimsai. Esu tikras, kad mūsų pranešėjas, tai yra, laikosi tokio požiūrio, bet e, patirtis rodo, kad šiaip jau Britų, Britų <laughs> komiteto nariai iš tikrųjų pažengia demokratijos keliu gerokai į priekį. Dabar žodį suteiksiu ponui Fermui. Ačiū, ponė pirmininkė, keletas pastabėlių, sveikinu dokumentus, jie iš esmės geri. Taip, pritariu tai tam, ką pas, kaip taryba sureagavo į pranešėjo pastabas. Du dalykus tik tai noriu paminėti, man rodos, juos reikėtų aptarti labiau. Pirma, iš naujo komisijos nario išgirdom ir taryboj jau matėm, kad Jie ketina spręsti 2,4 milijardų eurų sumą skirtą ekonomikos atgaivinimui, taip pat ir kitas problemas susijusias su mikroekonomikos priemonėmis. Ir būtent ketina spręsti tą klausimą per perskirstydami lėšas, bet tai problemiška, nes mes žinom, kokie mūsų prioritetai. O dabar Maničiau, kad labai nelengva būtų išspręsti šitą 2,4 milijardo eurų sumą būtent perskirstimų. Mes turėtume neužmerkti iš akių, akių prieš kitas galimybės, tai yra finansinės perspektyvos, paties finansinės programos peržiūros kaip vienos galimybės. Pers, tai, yra, tai vienas dalykas. Kitas dalykas - klimato kaita. Dabar Mūsų laukia gruodį vykstantis Kopenhagos aukščiausio lygio susitikimas ir žinom, kad sunkiausia bus sutarti dėl to, kaip reikės finansuoti išlaidas, kurios teks mažiausiai įsivyščiusiam šalims, kai tom, toms teks sumažinti e, emisijas. Nežinau, ar čia ketvirtosios kategorijos lėšos, bet kita vertus į tai irgi turėsim atsižvelgti mums tikrai reikės strategijos, pagal kurią galėsim spręsti klimato kaitos ir išlaidų klausimą. Ir čia du dalykai. ES vidaus išlaidos. Priminsiu, kad prieš keletą mėnesių ponas Buzekas, Europos parlamento pirmininkas, patvirtino strateginį planą, pagal kurį kalbama, kad dviejų milijardų eurų per metus reikės pagal šitą planą. Be to, dar aišku reikės pridėti lėšas, kurios, dėl kurių bus sutartos per Kopenhagos sustikimą. Aš įsivaizduoju, kad tai bus didžiulės sumos e, susijusios su klimato kaitos klausimų sprendimu. Tad tikrai tai reikėtų atsižvelgti, kai mes aptarinėsim ateities e, padėti tiek ketvirtosios kategorijos lėšas, tiek vidaus lėšas, vidaus išlaidas. Ačiū, ponas Belderas, Helga Tropelis Pirmiausia, ponas Balderis. Belger Triufel, Triufel ir, ir po to tada pranešėjas atsakys. Ir, ir po to kitas darbo atvarkės klausimas. Rapporteur, geachte collega's, ik hoop dat mijn korte interventie opportun is. Eh, eh, het gaat, ik ben van plan. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš šiaip atsi, at, atkreipiau dėmesį į tam tikrus pakeitimus susijusius su Europos socialiniu ir struktūriniais fondais. Čia jau daugelį metų aš atidžiai stebėjau, kaip šie fondai, kokia šių fondų padėtis išsiplėtus Europos Sąjungai. Ir turiu pasakyti, kad tiek šiaip jau mano šaliai tikrai galima gaila, kad tiek mano šalyje, tiek e, apskritai e, Europos Sąjungoje ir kyla sunkumų tiesiog adapt, priimant vaikus ir skiriant jiems, e, skiriant jiems tam tikrą paramą, priežiūrą ir panašiai, nes ypač užtikrinant gerą ateitį. Tad atkreipiau dėmesį būtent į pakeitimus susijusius su šituo klausimu. Be to, noriu atkreipti jūsų dėmesį į šitą klausimą ir uh, norėčiau išgirsti, kokių iniciatyvų jau numatyta, e, iniciatyvų susijusių su vaikų globa. Ačiū. Mes galėtume tikrai e, šiaip jau kažkaip paskatinti, išjudinti šitą klausimą. Žinau, e, šiaip jau Europos komisija ėmėsi geros iniciatyvos skirtos Bulgarijai, numatyta didelė konferencija šią temą. Uh, Na ir kalbėdami apie Europos atgaivinimo, ūkio atgaivinimo planą, mes neturėtume pamiršti taip pat ir vaikų globos klausimų. Ir manyčiau, kad galbūt galėsit paremti mano pakeitimus. Pirmininkas, ačiū, brangi kolegė, taip, aš manau, kad pranešėjas atsižvelgia į jūsų pateiktus pakeitimus. Helger. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū, pirmininkė. Pradėsiu nuo strateginio klausimo. E, kurį pastebėjau Džeimso Ellis pasisakymę. Mes kalbame apie kitų metų biudžetą, bet taip pat vyks ir peržiūra. Gal kalbame apie naują biudžetą su naujais prioritetais, taip pat apie pusiausvyrą tarp pajamų ir išlaidų kiti metai bus labai svarbus dėl to, kad reikės e, pademonstruoti, ar kurie parodys, kas vyks nuo 11 iki 16 metų, ar iš tikrųjų vyks atsinaujinimas. Mums laiko liko nedaug, kiti metai bus labai svarbus dėl klimato kaitos, naujų gaminių, naujų technologijų. Tie klausimai yra strategija, jie atsilieps užimtumo darbo politikai, ekonominiai politikai ir naujiems produktams, gaminiams. Aš norėčiau pamatyti tuos ženklus kitų metų biudžete, nes reikėtų kažkokios indikacijos dėl to, kaip eisime, kur eisime toliau. Laslo Šrienui norėčiau pasakyti, kad mano frakcija gilinsis į tvarumo ir technologijų klausimus. Žiūrime taip pat į Erasmus švietimo sritį. Mūsų pakeitimai bus susijęs su jais ir mūsų nuomonė čia turėtų būti prioritetas. Taip pat užsienio politika ir Europos vaidmuo pasaulyje yra svarbus. Aišku, mūsų turimi šiuo metu ištekliai yra nepakankami ir negali, kad taip Negalima, kad taip tęstusi. Mes tikimės gana neblogų rezultatų iš Kopenhagos pramonės valstybės, kylančios ekonomikos, besvystančios šalys, e, visos galvoja apie tai, kad tikriausiai vyks pokyčiai, bet jie kainuos nepaprastai daug. Man regis, kad mes norėdami eiti į priekį ir neturėdami lėšų galėsime padaryti tik tai tam tikrus labai simboliškus žingsnius. Reikia galvoti apie tai, ką gali valstybės narės ir verslas, netgi jeigu mums seksis gerai, netgi jeigu sieksime labai ambicingų tikslų po Kopenhagos konferencijos, neturėdami daug pinigų negalėsime daug pasiekti. Dėkoju. Prieš suteikdamas žodį Laslo, norėčiau pasakyti, jog kolegė ką tik tai labai svarbų dalyką paminėjo. Ir čia aš norėčiau paminėti porą dalykų pats. Pirmiausia, visi žinome, kad dirbsime pagal preliminarų biudžeto projektą, kuris tarybai balsavus Liepos mėnesį tapo biudžeto projektu, bet jis buvo parengtas prieš įsisiubuojant ekonominiai krizai. Ir manau, kad visas e, biudžetas skirtas ekonominiai padėčiai, kuri bus po krizės. E, Taip pat reikia nepamiršti, kad Lisabono sutartis įsigalios, atsiras naujų įgaliojimų parlamentui, sprendimų prieimimo srityje. Ir padėtis tikrai nėra labai patogi niekam iš mūsų. Ekonominė padėtis reikalauja, kad imtumės veikti, bet tuo pačiu metu ekonominis ir politinis kalendorius sukuria situaciją, kuri kelia sunkumų Helge kalbėjo apie labai svarbų dalyką, būtent apie krizę ir ekonomikos atgaivinimo planus. Jie patvirtinti 27 valstybių narių ir jie parodė tam tikrus dalykus, apie ką mes mūsų komitete žinome jau seniau. Seniai visuomenė apie tai galbūt nedaug žino, bet reikia pripažinti, kad neturime biudžeto išteklių, kad galėtume pasiekti visus tikslus. Mes esame gigantas teisėkros prasme, bet biudžeto prasme esame nikštukai. Mes turime galvoti, kaip padėti įgyvendinti mm, ekonomikos atgaivinimo planus, bet turime dabar numatyta labai nedaug lėšų. Europos e, biudžetas, siekdamas būti kaip kas veiksmingesniu, turi atsižvelgti į klimato kaitos aplinkos poreikius taip pat yra aišku, kad valstybės narės, kurios lyginant su mumis turi didžiulius e, finansų išteklius, reikia užtikrinti, kad jos taip pat laikytųsi savo įsipareigojimų pirmiausia dėl Kopenhagos tikslų. Todėl koordinatoriams aš pranešiu, jog mano mintis yra ta, parlamentas turėtų imtis inicijatyvos, gal pradžio neoficialiai, vėliau oficialiai koordinuoti biudžeto politiką su valstybėmis narėmis bei nacionaliniais parlamentais. Tada mes turėtume daugiau garantijų dėl išlaidų nacionalinių mastų, kad mūsų išlaidos bus papildytos nacionalinių lygmenių. Teoriškai ECOFIN taryba ir Eurogrupė turėtų būti garantuotojai nuoseklumo, nuosaikumo tarp išlaidų planų. Bet praeitie taip nebuvo. Taigi galbūt būtų galima e, biudžeto komitetui ir šiam parlamentui numatyti vaidmenį. Aš suprantu, Jūta turi klausimą, paskui Lazlo, paskui vicepirmininkas Pitela, kuris pavėlavo. Labai malonu iš čia matyti. Čia greitai kalbėsime ir apie jūsų dalį dėl biudžeto. Ačiū. Pirmininko ką tik išsakytos mintys dėl to, jog mes esame įstatymų leidybos nikštukai yra labai teisingi turime pasirūpinti, kad tos lėšos, kurias, kurios mums tenka, būtų tinkamai panaudotos. Įgyvendinimas turi vykti taip, kaip numatyta. Palūkėkime ir pamatysime, kiek prašymų uh, iš komisijos sulauksime dėl perkelimų. Jau rytoj juos varstysime buvo minėta, kad e, reikės svarstyti aplinkos sauginės iniciatyvas skirtas trečiosiams valstybėms. Mes norime padėti trečiosiams valstybėms. Biudžete numatyta 90 milijonų šiam tikslui. Tačiau tam, kad gautume tuos 90 milijonų, turime, turėsime labai aktyviai biudžete jų ieškoti. O rugsėjo mėnesį Komisija teigia, kad ji, lėš, ji tas lėšas nori panaudoti kažkam kištam. Atsiprašau, pirmininkas jau apie tai kalbėjo. Būtent dabar, šia, šiuo momentu turime priminti komisijai, koks yra jos darbas. Jeigu priimame sprendimą, jeigu kažko nusprendžiama, tai tas sprendimas turi būti įgyvendintas. Bijau, kad čia nėra jokių pasiteisinimų. Ne, neįmanoma pateikti, pa, paleikšti, kad to negalima daryti. Jeigu tos lėšos skirtos trečiosiams šalims, jos ten ir turi būti panaudotos. Kai pamačiau tą prašymą dėl perkelimo, aš, lab... aš tikrai labai supykau. Nusprendžiau apie tai pakalbėti šiandien, net nežiūrėti tai, kad mes svarsysime šį klausimą rytoj. O jeigu turi pakankamai personalo, kad būtų atlikti visi darbai, tik turi įvykti, įvykti kažkokius pertvarkymus. Tačiau negali būti taip, kaip yra viskas. Ačiū Jūta už tai, kad jūs priminėt, kad e, kai priimamas sprendimas, šitą sprendimą reikėtų šiaip jau ir įgyvendinti tokią mintis, kita vertus, e, tokia mintis gana tolima prancūzijos politikos tradicijai. Pas mus priimama daug sprendimų, bet jie dažnai susikerta ar labai toli yra nuo realybės. Tad prancūzams kartais reikia tokios šiaur, šiaurietiškos kultūros, kad jie tikrai galėtų taikyti priimtus sprendimus visuotinio intereso vardan. Tad dabar žodį suteiksiu galutinį ponui Laslui, kad jūs užbaigtumėt diskusijas, ponė pranešėjų. Ačiū, ponė pirmininkė. Dabar atsakysiu į klausimus vengrų kalba. Pirmiausia, nors aš šiaip pirmiausia, pirmą kalbėjau angliškai. Uh, Ačiū už Jūsų klausimus. Man tikrai labai malonu girdėti, kad e, Jūsų pastabos, Jūsų klausimai šiaip jau iš esmės neprieštarauja mano išdėstytoms nuostatoms ir tai geras ženklas, kad pavyks susitarti dėl biudžeto. Pone pirmininkė, čia dabar salėje tikrai e, posėdėje dalyvauja e, ke, naujų kolegų, įvairių kolegų. Noriu pakartoti, kad mes kalbam apie mažą biudžetą, tačiau labai svarbu biudžetą. Jį galima palyginti su tepalais, tepalais, e, kel, kel, keliais, jeigu pritrūksai kelių lašelių tepalo, tai sugrius visas mašinos mechanizmas. Tad biudžetas iš ties, kad ir nedidukas, yra labai didelis dalykas ir be abejo veiks ES veikimą. Na ir nepaisydami žiniasklaidoje pasirodančių pranešimų, kad palyginti su tos lėšos, apie kurias mes kalbam, tikrai yra lašelis uh, vanden, viso biudžeto vandeninė, nes iš tikrųjų mes tik tai nedidelę dalį išleidžiam. Galbūt pavyks pakilti šiek tiek šiais metais, bet bus matyti, kiek bus tai įgyvendinta. Atsakysiu dabar į klausimus, į pastabas. Džeimsas pasakė, kad mes turėtume dėmesį sutelkti ir sutelkti ties teisėkuros aspektu, įtraukdami į biudžeto klausimus kitus komitetus, gerai su jais bendradarbiaudami. Dėl ketvirtosios antraštinės dalies ir dėl tarpinės tam tikros peržiūros, siejimos šitos e, antraštinės dalies siejimų su tarpinė peržiūra, tai turiu pasakyti, kad šio parlamento komitetas tai šiaip jau nėra ir nebus vien tik tai kalbų klubas. Tai, ką mes sakom dabar, šiaip jau nuo, tų, nuo žodžių reikės pereiti ir prie darbų. Noriu pasveikinti naująjį socialistų frakcijos koordinatorių, kuris šiandien pirmą kartą pasisakė mūsų komitete. Norėčiau padėkoti už jūsų e, šio, tai yra mano išdėstytų nuostatų supratimą ir tik, tikiuosi gero bendradarbiavimo su jomis. Sprendimai susiję su kova su klimato kaita susiję su ketvirtosios antraštinės dalies klausimais ir aukštutinės ribos, tai jas turėsim keisti bendradarbiaudami su taryba. Tačiau vienas dalykas aiškus. Jei ES neprisidės, nepadės trečiuosiom šalims kovoti su klimato kaitos padariniais, tai tikrai nepas, nebus pasiektas joks susitarimas, joks rezultatas. Tik tai tai, kas bus pasiekta, galbūt nebus mūsų kompe, komiteto kompetencijos dalykas, tačiau uh, E, šiaip jau tikrai reikėtų, kad mūsų komitetas įsisamonintų irgi savo atsakomybę. Mes be abejo negalėsim leisti pasaul, pasaulinio lygio tam tikrų reglamentų ar teisės aktų, kuriais bus uh, kuriais bus pažeidžiamos e, įvairių šalių įmonės ir kartu jais bus e, reikalaujama e, iš mažų, besivystančių, neišsivyščiusių šalių dėti, tai yra daryti daugybę, dėti daugybę aukų, tai būtų tikrai morališkai nepateisinama. Čia būtent šis, tas, tas budžeto aspektas klimato kaitai skirtos lėšos, uh, jam reikės suteikti didesnį dėmesį. Ir šito klausimo nesutalpinsi į dabartinę, dabartinius biudžeto varštus. Tuos varštus reikės atlaisvinti. Aš šiaip jau be, be visą kitą, eidamas ministro pareigas, socialinių reikalų ministro pareigas, tai pritariu tam, kas buvo pasakyta dėl lėšų skirtų vaikų globai. Ir iš ties tas klausimas šiaip jau. Tai yra mes neturėtume, neturėtume kitą vertus priimti sprendimų tokioj srity, kuri būtų nepavaldė Europos Sąjungai. Uh, ir tokiu būdu rizikuotume pažeisti subsidiarumo principą. Čia vėl pakartosiu tą savo pasakytą metaforą dėl tepalo ir mašinos tepalų. Galbūt šiaip vaikų globos, kaip apskritai socialinis klausimas ir nėra tiesioginė ES atsakomybė, bet kita vertus mes galėtume skirti tam klausimui deramą dėmesį ir kartu tai padėtų išjudinti uh, valstybių narių veiksmus šioje srityje, kadangi kompetencija šiuo metu yra valstybių narių. Tai susiję su žaliųjų frakcijos įsakyta mintimi. Aš pritariu. Taip, mums reikia jūsų pagalbos, kad galėtume aiškiai nusistatyti, nusistatyti tam tikrus tikslus. Mes kalbam apie mokėjimus, įsipareigojimus, Jeigu mes galėtume pasiekti daugiausia, tai tikrai įvyktų stebuklas. Tad jeigu tai pavyktų pasiekti, tai tada galėtume minėti 13 milijardų eurų sumą. O šiaip, žinoma, mes kol kas negalėsim to pasiekti, nes mums reikia vis dėlto pasiekti galutinį sustarimą su taryba. Jei tokio sustarimo lapkritį nepavyks pasiekti, tai net ir tada mes tikrai negalėsim tada operuoti tais 13 milijardų eurų. Ir o tie e, milijardai eurų turėtų aiškiai byloti ES piliečiams apie tai, kam didžiausią dėmesį skiria Europos parlamentas. Nes šiaip biudžeto skaičiai be, tokie bespalviai, pilki. Kita vertus, mes tarptų skaičių turėtume išryškinti tokius, kurie aiškiai m, mm, būtų savotiškas mūsų prioritetų kodas. Uh, Ačiū už Jūsų dėmesį ir e, ačiū už Jūsų komentarus. Pirmininkas, labai ačiū už tai, kad pristatėt darbo dokumentus ir dabar visiems kolegoms norėčiau priminti štai ką. Kad teikiant pakeitimus, e, kai teikia e, ko, parlamento komitetai pakeitimus ar atskiri nariai, tai yra iki ateinančios savaitės pabaigos, iki rugsėjo 9-osios, o politinės frakcijos iki, gali pateikti pakeitimus iki 16-osios. Tad dabar baigiam aptarti penktąjį darbo atvarkės punktą ir galim pereiti prie paskutinio šešto darbo atvarkės punkto ateinančių metų biudžetas, kiti skyriai. pranešėjas šiuo klausimu, ponas Manka. Ar dabar pranešėjas norėtų pakalbėti tuoj pat, ar vis dėlto jūs pagėdavot, kad pirmą žodį suteikčiau e, vicepirmininkui ponui Džanui Pitelai. Ačiū ponui Džanui Pitelui, ačiū taip pat, kad e, generalinis sekretorius taip pat atvyko kartu su juo. mes sužinojom, kad naujasis biuras, kuris e, jau vakar buvo sudarytas, po to, kai e, birželį išrinktas buvo naujasis parlamentas, patikėjo ponui Pitelai e, vykdyti būtent pareigas biudžeto srityje. Tad dabar mes kalbam apie ateinančių metų biudžetą Šiaip uh, mums buvo skirta tokia trumpa galutinė data pateikti pakeitimams, tad uh, mes pasitarę uh, vis dėlto nu, nusprendėm, kad pravartu šiandien dar pasikeisti pirminėmis nuomonėmis kartu su pranešėju panu Pitela. Tad ponia Džani, jums žodis. Grazie, prezidente. Karo... Ačiū pirmininkė. Mėly draugai, ponė Lamasiūrai, mėly kolegos, aš pats esu dirbęs biudžeto komitete dešimtį metų. Ir būtent čia žengiau, tame komitete žengiau pirmuosius žingsnius kaip Europos parlamento narys ir kaip daugelis čia esančių tikriausiai prisimena, nes jie tuo metu jau dirbo biudžeto komitete. Aš buvau pirmojo, aš, aš pirmiausia rengiau pranešimą apie struktūrinius fondus, o paskui apie biudžetą. Ir būtent šiame komitete aš sužinojau daugybę dalykų. Labai daug išmokau praeitįje su šiuo komitetu jaučiausi labai susijęs ir todėl džiaugiuosi ir didžiuojuosi tuo, kad grįžtų į šį komitetą kaip parlamento vicepirmininkas, e, nes man patikėtos ypatingos užduotis biudžeto srityje. Aš nebandysiu suskirstyti parlamento komitetų ir jūsų reitinguoti, bet aš žinau, kad šis komitetas yra ypač svarbus, nes jis užtikrina reikalingas priemonės bei išteklius siekiant įvairiausių ES tikslų. Taigi mano pirmas uždavinys bus gerbti, puos, paisyti jūsų vaidmens, jūsų nuomonės ir uždavinių, bet rengiuosi nueiti dar toliau norėčiau pakalbėti apie sprendimų priimamių biure pagi, parengimą. Norėčiau kreiptis, konsultuoti su jumis būtent sprendimų rengimo etapu, kad būtų sukurta sinergija prieš sprendimų priimimą ir po to, kai jie bus priimti. Mes turėtume visi dirbti drauge. Ir Europos parlamento biuro ir biudžeto komiteto požiūriai nesiskiria. Mes visi dirbame drauge, siekdami didesnio skaidrumo ir bandydami tinkamiausiai panaudoti skiriamas lėšas, priemonės, kurių dėka Europos institucijų darbas yra vertingesnis. Nes Europos piliečiai iš mūsų tikisi, kad mes prisimtume tokius įsipareigojimus. Taip pat norėčiau padėkoti Europos parlamento generaliniam sekretoriui už svarbu jo indėlį ir taip pat už labai blaivų požiūrį į darbą. Jis visų pirma įvertina e, tai, kokiu pagrindu reiks dirbti, tai yra e, rašto dėl biudžeto koregavimo. Taigi aš tikiuosi, kad mes pasi, pasinaudosime galimybę pasiruošti tolesniems žingsniams. Ir manau, kad e, sprendimų patvirtinimas įvyks, kai tik tai biuras pritars šiam dokumentui. Nebejoju, kad tai bus padaryta busimajame jo posėdyje rugsėjo 7 dieną. Taigi aš apsiribosiu štai tokiu kreipimusi į jūs. Mums neapsimoka oponuoti. Yra įmanoma kalbėtis siekiant bendrų interesų parlamento prerogatyvų įgyvendinimo. Komit, parlamento komitetai ir parlamento biuras yra to paties organizmo skirtingi organai ir, ir svarbu, kad jie dirbtų tuo pačiu ritmu ir kad taip išvengtume nereikalingų daug kainuojančių pastangų kad dirbtume taip, jog mūsų parlamentas veiktų skaidriai, kad jis būtų prieinamas piliečiams. Apie tai kalbėjo ponas Lamasiūras ir ponė Haug. Mums reikia tokių pokyčių, kur, kurių dėka pasirenktume Lisabonos sutarties ateimui. Nors taip pat norėčiau labai atvirai pasakyti, jog žmonės nesuprastų, jei mes dogmatiškai fanatiškai laikytumėmės įsikibę savo nusistatymo. Taigi mums, mūsų laukia naujos užduotis, nauji iššūkiai ir, ir mums reikia tinkamų išteklių, kad visą tai galėtume mm, nuveikti. Taigi aš tikiuosi, kad dirbsime drauge. Linkiu visokiojo pasiekmės ponui Lamasiūrui ir tikiuosi, kad drauge su jumis bei naujais kolegomis biudžeto komitete šis komitetas tik sustiprėjo ir noriu patikėti visiems jums, taip pat ir ponui Mankai, sėkmės. Ačiū. Geršia, Ačiū, brangus kolega, ponė e, Džiani. Jūs priminėt, kad kad dvi širdis tikrai e, čia šiaip jau labai, labai, labai svarbios PPA frakcijai. Taip, mes pritarėm jūsų nuomonį. Si, si, si, ça, ça, ça n'est pas ce que je dis. Mais, mais, mais, mais, mais euh, c'est sur notre papier à lettres, enfin, c'est le... E... Aš nesakau, kad socialistai neturi širdies. <laughs> Tai yra paprasčiausiai simbolis, kuris yra e, ant jų firminių blankų. Ir dėl tų pranciškonų aš nežinau, kokie yra šio ordino įsitikinimai, bet Prancūzijoje Nereikia būti liūdnam, kad galėtum rimtai kalbėti. Generalinis sekretoriau, ar jūs norėtumėte ką nors e, pasakyti papildomai dėl, vicepir... dėl vicepirmininko? Man atrodo, kad nariams būtų ypadimba, ypatingai įdomu sužinoti, ką jūs norėtumėte pasiūlyti keitimo laiške kurie skirtųsi nuo pavasario prognozių. Dėkoju. Aš galiu tik tai papildyti kai ką dėl to, kas sakė ta, mm, ponas vicepirmininkas. Kol kas e, biuras nenusprendė dėl generalinio sekretorius laiško. Man atrodo, kad visai teisinga, kad mes šiandien tik tai šiam komitetui pateikėme preliminarią informaciją. E, biuras nusprendė pirmajame posėdėje, kai buvo skirstamasi pareigomis, kad bus tik tai kol kas rengiamos pirminės diskusijos dėl biudžeto, o paskui po savaitės, konkrečiai rugsėjo 7-ąją galbūt, bus priimtas sprendimas dėl dialogo e, vadovaujantis biuro pasiūlymus. Taigi, Šiandieną kol kas nėra generalinio sekretoriaus pasiūlymų, bet vakarykštė diskusija biure buvo labai pozityvi. E, vicepirmininkai pritarė pasiūlymams, bet reikia dar palaukti, kol biuras suformuos galutinį sprendimą ir vargu ar tai įvyks anksčiau negu rugsėjo 7 dieną. Dėl turinio būtų labai neblogai šį e, išsamų dokumentą padaryti į keturias dalis ir taip jį struktūrizuoti, kadangi kalbame apie visiškai skirtingas pakeitimų grupės. Mes jau pradėjome biudžeto procedūrą, taigi klausimas yra toks, kodėl reikia dabar per pirmąjį svarstymą teikti pakeitimus. Iš tikrųjų yra keturios priežastys tam. Pirmoji yra visiškai įprastinė, kuri visą laiką yra pateikiama. Tai yra ta kad e, biuras priima sprendimus e, e, laikotarpiu prieš vasaros atostogas. Ir jeigu tie sprendimai priimami, tai reikia juos finansuoti. Dėl aiškumo ir skaidrumo yra pateikti skaičiai konkretus. Antras dalykas yra tokia įprasnė procedūra taikoma po kiekvienų rinkimų. Yra, aišku, konkrečios eilutės, e, kurios skirtos Europos parlamento rinkimams, bet mes iš anksto negalime galtinai pasakyti, kokie bus skaičiai. Pavyzdžiui, e, laikinos iš, persikėlimo išmokos nariams, kurie palieka parlamentą, nes mes iš anksto nežinome, kiek narių nebus perrinkta. Todėl reikia atitinkamai pakoreguoti tam tikrus e, punktus biudžete. Šiuo metu e, dar vienas klausimas yra, kaip įgyvendinti asistentų naująjį statutą. Pavyzdžiui, kiek reikės atlikti medicinos patikrų, kol kas turime tik tai prognozes. Dar vienas, e, trečias dalykas, turime tam tikrų naujų akcentų išryškintų biure diskusijos E, gali apimti ir naujas priemonės, kadangi naujas biuras gal norės kai ką biudžete kito, kitaip akcentuoti. Dar vienas dalykas yra lėšas skirtos darbuotojams. E, metų pradžioje biudžeto komitetas pasakė, kad mes neturėtume spręsti klausimų atskirai po tam tikrą grupelę, bet vėliau suformuoti bendrą nuomonę ir parengti bendrus tam tikrus reikalavimus. Taigi, man atrodo, e, būtų neblogai pateikti laišką pagal tas keturias klausimų grupės. Pirmiausia, e, biuro sprendimų įgyvenimas, sprendimų priimtų iki vasaros atostogų. Ir yra keturios sritys, kurioms reikės e, skirtingų lėšų sumų. Pirmiausia, viename iš paskutinių prieš rinkimus vykusių susirinkimų biuras nusprendė pritarti Europos istorijos namų idėjai. Buvo pateikti tinkami dokumentai valdybai ir numatyta kurti, gyventi šį projektą 14 metais. 14 metai e, bus metai, kai suvaks šimtas metų nuo pirmojo pasaulinio karo pradžios. Ir biuras nutarė, kad būtų gera mintis prisiminti šią liūdną datą išiškinant ES teigiamus pasiekimus. Ir biudžeto komitetas taip pat nutarė, kad Eastmano pastatas, labai artėsantis Europos parlamento, e, jis yra centre ir patalpos labai tinkamos, taigi nusprendė, kad parlamentas turėtų naudotis šio pastato 99 metus, nes nežinome, kas po to atsitiks, bet 99 metai turėtų užtikrinti mums tam tikrą saugumą planuojant, bent jau dėl vietos. E, reikia surinkti konkursą architektams parinkti, bus konkursas rengiamas labai aukštų lygių, nes architektūros kokybė nulems, kaip galiausiai pastatas bus naudojamas. Ir galbūt e, bus priimti jau dešimtaisiais metais kai kurie pirminiai sprendimai dėl to. Taigi tie dalykai pusantro milijono eurų suma yra pasiūlyta biuro. Taip pat yra įkurta patikėtinių taryba, e, kuris sudaryta iš įvairių asmenybių, ES ligmens, taip pat iš valstybių narių, taip pat aukšto ligmens akademikų taryba. Ponas Borodžiai, Lenkų specialistas pirmininkaus šiai grupė ir biudžeto komitetas e, nori užsitikrinti, kad šis projektas e, turės e, pakankamai svorio, nes ir, ir dėl to sudėtis labai yra svarbi. Reikia, kad žmonės turėtų tinkamą akademinį išsilavinimą tam tikrų minčių. Antras dalykas, dėl kurių buvo priimti sprendimai, tai yra lankytojų centras, kuris bus atidarytas pirmąjį kitų metų pusmetį. Reikia lėšų skirti jam reikia e, būtent rasti lėšų ir buvo nuspręsta, kad e, reikia užtikrinti, jog lankytojų centras dirbtų e, tokiu metu, kai būtų patogu žmonėms lankytis, ne, nebūtinai tuo metu, kai atidaryti biurai, galbūt ilgiau galėtų dirbti tas centras, dėl to reikės papildomai darbuotojų. Taigi reikės e, biudžete rasti papildomų lėšų tam. Taip pat e, reikia padengti tam tikras e, išlaidas susijusias su autorių teisėmis iš ankstesnių metų. Dar viena trečia sritis yra pastatų eksploatacijas siūlomas E, trys priemonės, turime rezervų, buvo iš pradžių paprašyta 20 milijonų, kaip sakiau, trims sritims. Pirmasis yra darbas Konrado Adenauro pastate Luksemburgė. Būtų labai gerai, jeigu būtų skirta lėšų, tada neatsiras per laiką didelis deficitas, bet ir, ir neiš, nesukeltume savo per nelik daug problemų ateityje. Antras dalykas. E, biudžeto komitetas jau pritarė nupirkti biurus papildomai patalpas, nes e, praeitie buvo tai naudinga ir dabar e, mes galvojame, kad reikia pasinaudoti esančiomis galimybėmis. Trečias dalykas. Aišku, kad reikės daug daugiau dėmesio skirti pasla, pastatų eksploatacijai ateityje. Ir e, jeigu reikia jums priminti kai ką e, keliančių nerimą, tai lubos Strasbūre parlamento pastate. Reikia pripažinti, kad mūsų pastatai sensta ir reikia juos prižiūrėti. Jeigu mes neprižiūrėsime deramai, pastatai nuvertės. Yra tam tikrų, bus atsiras tam tikras poreikis dėl restruktūrizavimo. Mes rengėme planą dėl senų pastatų renovavimo. Tai yra naujas e, prioritetas mūsų pastatų srityje ir čia reikės lėšų paimti iš rezervo, kad būtų galima pradėti e, darbus tam tikrus Strasbūre ir es išorės biuruose. Aš e, taip pat praeitą kartą jau kalbėjau apie e, restru... generalinio sekretoriato restruktūrizavimo planus. E, taip pat ir kai kurie planai yra susijęs su įvairiais generaliniais direktoratais net jeigu sprendimai atitinkami nereikš didelių biudžeto sumų, mes manome, kad reikia atlikti korekcijas ir įtraukti šį klausimą į pranešimą, kad būtų galima jums papasakoti apie tai, kokie sprendimai yra priimti ir kad reikia mums, kaip galima geriau, pasinaudoti lėšų perskirtimų tarp generalinių direktoratų, tarp e, generalinio sekretoriato, uh, prezidento tarnybos, e, išorės politikos tarnybų, teisės tarnybos. Ir kaip sakiau, e, mes, e, mes iš tikrųjų perskirsėme šiek tiek darbuotojus, numatėme daugiau galimybių politiniai veiklai plėtoti, nusprendėme, kad 48 teisininkai lingvistai bus priskirti sekretoriatų, jie dirbs arčiau narių, arčiau teisėkūros darbo bus ir aš supratau, kad jūs pritarėte toms iniciatyvams per mano pirmąjį pasisakymą biudžeto komitete. Taip pat yra numatyti postai saugumui užtikrinti, šis sritis jau taps atskiro direktorato kompetencijos sritimi yra infrastruktūros, logistikos padalinys. Tie dalykai yra labai svarbus, taip pat čia svarbu finansinio tvarkymo reguliavimo dalykai. Ir mes taip pat gyvendame toliau keletą projektų renovacijos Luksemburgė ir kitur. Dar vienas dalykas labai svarbus yra Europos parlamento rinkimai iki rūpiučio 13-osios 33 nariai pasirinko, nacio, paskelbė apie nacionalinės sistemos pasirinkimą, ir, o ne Europos e, parlamento nario statutą. E, tai yra mažiau negu 10 procentų narių, o tai reiškia, kad daugiau nei 90 procentų nusprendė pasirinkti e, priemonių paketą numatyta narių statute, taip pat įgyvendinimo priemonėse, kurias patvirtino e, biuras. Taigi daugiau kaip 90 procentų narių ir balsavo dėl to. Dabar žinome jau šį skaičių ir įsivaizduojame, kokiu mastu parlamentas pats turi teikti paslaugas ir e, kokią sumą padengs e, valstybės narės ir turime atitinkamai čia planuoti. Tai reiškia, kad didelis pokytis įvyko, nes mes įsivaizdavome, kad 382, bet 412 e, narių iš tikrųjų nebuvo, 312 412 nebuvo perinkta ir tai reiškia, kad reikėjo pakoreguoti e, išmokas. E, su Europos komisija esame pasiekę susitarimą dėl draudimo lygos atveju. Tai reiškia, kad e, turėsime atsižvelgti į komisijos išlaidas tam tikrą prasme. E, Dabar e, matome, kad 1,8 milijonais mažiau bus išleista negu numatyta. Taigi toje srityje e, gal ir, nu, nors vienoje srityje reikės mažiau išlaidų, bet kitur e, sumas desnės negu planuota, nes mes turime sudaryti kur kas daugiau sutarčių negu kad iš pradžių planuota. Uh, Iš pradžių e, planuodami rėmėmės istorinę patirtimį. Paprastai apie 750 sutarčių yra sudaroma, bet dabar jau turime daugiau kaip tūkstantį kalbų apie asistentus. Ir e, reikia nepamiršti nau, naujo asistentų statutą. Naujiems nariams daugeliu asistentų e, atrodo, kad ši darbo, mūsų pas mus dirbti yra patrauklu, bet tai reiškia, kad krūvis didėja, pavyzdžiui, reikės atlikti daug daugiau medicinos patikrinimų, o čia atsiras papildomai išlaidų. Daugiau kaip, kaip sakiau, tūkstantį sutarčių jau yra pasirašyta. Ir gali būti, kad tas skaičius dar auks. Dėl saugumo Reikia šiek tiek pakoreguoti poreikius šiems metams. E, pirmiausia, bus naujas skelbiamas konkursas, tai padidins e, dėl Briuselio, tai padidins išlaidas. Taip pat yra numatytos papildomos išlaidos dėl teismo išlaidų kalbu apie ginčius dėl pastatų, teisinius ginčius dėl pastatų Strasbūre. Dar vienas dalykas - nauji akcentai. Aš čia kalbu su tam tikromis išlygomis, nes gali būti, kad. Nu, kad naujas biuras. E, pasirinks akcentuoti tam tikrus dalykus 11 metų, pavyzdžiui, biudžete, galbūt e, fondams ar naujoms partijoms bus e, numatytas kitoks finansavimas. Ir e, reikia pripažinti, kad atsiras tam tikros institucijos kaip nuomonių formuotojos Dar vienas dalykas, ir tai yra labai svarbi e, priemonė išryškinta biuro, aš norėčiau ją taip pat akcentuoti, egzistuoja e, e, tam tikros kategorijos ir reikės žmonėms dirbančioms tose kategorijose suteikti aukštesnę kategoriją administracijoje, tai yra septinta 9 kategorijos. Europos parlamentas savo įdarbinimo politikoje laikosi labai nuosaikaus atsargaus požiūrio, ypač iš naujų valstybių narių, nesakoma, kad norima pirmiausia išbandyti e, iš naujų valstybių narių atėjusius narius prieš suteikiant jiems aukštesnės kategorijas Ir e, Dabar e, galvojama, kad žmonės iš šalių, kurios įstojo ketvirtaisiais metais, e, galėtų imtis vadovaujamos pozicijos skirių vadovų vaidmenyje. Iš pradžių tiek taryba, tiek mes buvome šiek tiek atsargesni, o dabar galvojame, kad žmonės, kurie dirba sėkmingai, galėtų sparčiai kilti karjeros laiptais, vyks vidiniai konkursai ir jau kas nors sėkmingai praeis e, devintos kategorijos konkursą, tai galės pas, būti paskirtas ar paskirta skyriaus vadovų ir tikriausiai turėsime daugiau žmonių iš tų naujųjų šalių, kurio, kurie turės vadovaujantį vaidmenį. Kalbant apie prioritetus, turėčiau pristatyti visus naujojo biuro prioritetus, bet juos uh, apspręs biuras. 2009 ir 2010 bus pirmasis jų naujojo biuro darbo laikotarpis ir siekiant jam suteikti politinio manevro laisvę ir galimybę imtis politinių iniciatyvų, biure rugsėjo mėnesio antroje pusėje bus rengiamas seminaras. Aš tikiuosi, kad tos iniciatyvos paskui bus išplėtotos. Būčiau dėkingas, jeigu būtų užtikrintas lankstumas šiuo klausimu. Toliau, darbuotojų e, paketas, nauji postai. Aš jau pristačiau ten, kokie po žingsniai numatomi vidoj, pastatų valdymo, vidinėme pastatų valdyme. Ponas Manka apie tai kalbėjo, bet pirmajame etape pirmajame svarstymė, kuomet bus išsiaiškinti visi norai, reikės nuspręsti, ka, kaip reikėtų keisti tą pasiūlymą. Ir aš jį sumažinau nuo 30 iki 22. Ir aš tikiuosi, kad biudžeto komitetas 2010 m. biudžete pritars mūsų pasiūlymui dėl 22. Kaip jau sakiau, yra keturios skirtingos kategorijos. Visų pirma, biuro sprendimų įgyvendinimas. Antras būtini pakeitimai po Europos parlamento rinkimų. Trečia, papildomi požiūriai. Taip pat personalo, naujų darbuotojų pasiūlymas, nes komisija norėjo diskusijų šio klausimu. Biuras sureagavo pozityvai ir aš tikiuosi, kad mes priimsime sprendimą rugsėjo 7 ir vyks paskui tolesnis dialogas su komitetu. Labai ačiū, ponė generalinis sekretoriu, už tokį samų pasisakymą. Čia jūs kalbėdamas paminėjot dokumentą, kurio pagrindų biuras diskutavo vakar. Jūs teisingai supratot, kad kol kas biuras dar neužėmė pozicijos ir sutarta, kad ponas Pitela ir generalinis sekretorius pristatys tam tikrą e, biudžeto e, perspektyvą, kuri buvo aptarta biure. O dabar čia neįprasta situaciją palyginti su jūsų pirmtaku. Nes iš tikrųjų čia kalbama apie parlamento narių tam, tikrus, tam tikras e, išlaidas, e, bet čia buvo paprastai per rinkiminę kampaniją, antai nemažai e, buvo tokio, tokių žodžių, kad e, parlamento nariai sakydavo balsuokit už mane ir tada aš pasirūpinsiu tuo ir tuo, mažesniais mokesčiais ir panašiai. Aš čia skaičiau tokių, tokių straipsnių ir panašiai. Ir čia šiaip iš tikrųjų tokia nacionalinės politikos, rinkimų politikos buvo laikomasi šiuo atveju. Ir čia tikrai e, ypač italų parlamento nariai tikrai pasižymėjo didžiuliu e, išradingumu per rinkimus. Tad tiek. O dabar dar Helga, kitas pranešėjas, paprašė žodžio Fernandės Portas, o pirmiausia žodį suteiksiu ponui Mankai. Uh, Dėkuojam za slovo, pan predseda, ai panovi generaliniam sekretoriui. Ačiū, ponė pirmininkė. Taip pat dėkoju ir generaliniam sekretoriui už pasiūlymo pristatymą. Noriu visų pirma grįžti prie procedūros. Šie metai buvo rinkimų metai ir turėjome dirbti skubėdami. Parlamento uh, Samata 2010-aisiais buvo patvirtinta parlamento plenarnėme posėdėje šiais metais. Ir jeigu mes norime joje kažką pakeisti, tai turime užtikrinti, kad iki rugsėjo 9 dienos būtų pateikti pakeitimai. Galima tai padaryti pristatant biudžeto pataisomą įraštą. Jis turi pirmą patekti į biurą, paskui biuras jį persiunčia ko mūsų komitetui svarstymams. vakar tokį raš, tokio rašto sulaukėme iš generalinio sekretorius. Nenoriu komentuoti jo turinio, nes ar neturėjau lai, galimybės jį jo išsamiai apsvarstyti. Taip pat dėl to, kad dar niekas nežinome, kokią galutinę poziciją patvirtins biuras. Nebejoju, kad mes prie to dokumento dar grįšime po biuro posėdžio kitą savaitę. Tuo tarpu mums labai svarbu kolegos nepamiršti, kad rugsėjo 9 yra terminas, iki kurio reikia pristatyti pakeitimus. Taigi, jeigu paisome procedūros, biuras turėtų susirinkti posėdžiui rugsėjo 7 arba 9 dieną ir nudžiugau išgirdęs, kad toks posėdis numatytas rugsėjo 7. Pone pirmininkė, norėčiau Jums priminti, jog gegužės 5 dieną Europos parlamento nariai patvirtino nuomonę, kurioje yra konstatuojama, kad biudžeto pataisomieji raštai turėtų būti skirti atsižvelgti į netikėtus, netikėtas situacijas arba kažkokius techninių, techninius pasikeitimus. Jeigu šiais mėnesį ponas Bėgė, kuris, dalyv, kuris vadovavo šiam komitetui, perspėjimus dėl biuro ir biudžeto komiteto bendradarbiavimo e, oficialaus įtvirtinimo. Kaip jau sakiau, šie metai yra rinkimų metai ir, ir to, tos mūsų užduotis, darbo tarkia mūsų yra ne, ne visiškai nuosekli. Aš tikiuosi, kad kitais metais dirbsime nuosekliau. Šiandien tikėjausi kalbėti apie dviejų institucijų biudžetus, nes aš esu atsakingas už aštuonių institucijų biudžetus. Aš kalbėjausi su audito rūmo atstovais ir man buvo išsakyta, kad krizės laikais turime būti kuklesni ir sutelkti dėmesį į svarbiausią mūsų veiklą, svarbiausias mūsų veiklos rytis. Noriu pasakyti, kad Europos parlamento svarbiausia veikla yra įstatymų leidybos darbas. Ir galiausiai Noriu pasakyti, kad kaip jūsų pranešėjas dėrėsios su kitomis institucijomis, jei galėsiu savo instituciją pateikti kaip pavyzdį, kaip pavyzdingai šioje srityje besielgiančią instituciją. Alors, avons, euh... Tai tikriausiai yra Slovakų išmintis, kuri na, turėtų paplisti visoje Europoje.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 praėjusią savaitę spaudoje plačiai buvo nušviesta tai, kiek narių m, mm, pritarė naujajam statutui, buvo pateikti skaičiai, mane nustebino pranešimai pasirodė spaudoje praeitą savaitę. Laikrašiuose buvo rašoma, kad parlamentas nesuteikė jokios informacijos apie tai, kiek narių nusprendė palaikyti naująjį statutą ir kiek narių nusprendė palaikyti senąjį. Mane tai nustebino, gal aš suklydau, bet aš norėčiau užgirsti paaiškinimą. Toliau. Nau, naujųjų narių statutas. Atrodo, kad jame yra spraga susijusių su į pens, teisėmis į pensiją. Čia aktual, aktualus aktuali yra nacionalinė situacija. Gal galėtumėte paaiškinti situaciją? Ačiū Helge, ponas Fernands. Labą dieną. Norėčiau išsakyti asmeninę nuomonę. Aš tikiuosi, kad tai šiek tiek pagyvins e, mūsų debatus. Manau, kad biudžetą reiktų apriboti numatyti einamasias išlaidas ir kad viską reikėtų apskaičiuoti atsižvelgiant į infliaciją, taip pat į kitus svarbius e, veiksnius. Ir mes net turėtume laikytis to pagrindo, nenukrypti nuo jo. Pavyzdžiui, taip pat atlyginimams numatytos išlaidos. Reikia Europos parlamento veiksmų planai ir priemonės. Ir kiekvienai priemoniai turėtų būti numatytos tam tikros išlaidos biudžete ir metų pabaigoje turėtų būti galimybė viską įvertinti ir išsiaiškinti, pažiūrėti, ar veiksmai, kurių im, buvo, imtasi, buvo naudingi, ar buvo pasiekta e, išsikeltų tikslų. Taigi tai yra labai svarbu ir tai reiktų išaiškinti. Mums reikia priartėti prie piliečių ir reikėtų bandyti tai daryti kiekvienais metais. O kaip su nedideliu, rinki, nedideliu skaičiumi rinkėjų atėjusių į paskutinius Europos parlamento rinkimus. Atrodo, kad savo veiksmais nepasiekėme tikslų, kurių tikėjomės pasiekti. Tai įrodo parlamente dalyvavusių žmonių skaičius. galbūt kartais pernelyg lengva tik konstatuoti, ką nori daryti, remti skaičiais, raginti žmonės, pavyzdžiui, į darbą vykti dviračiais, paskui užsitikrinti didesnį populiarumą apie tai, skleidžiant informaciją žiniasklaidoje ir televizijoje, bet tai nepadės mums išspręsti ekonominės krizės, kurią dabar išgyvename. Visi šie pasiūlymai nėra rimti Mums reikia subalansuoto biudžeto, bet taip pat tokio biudžeto, kuris būtų parengtas, kuris būtų oriai parengtas. Eh, Ponas Portas, paskutinis kalbėtojas. Eh, Ačiū pirmininkė. Aš labai atidžiai klausiausi patiktų, patiktų paaiškinimų bendrais bruožais visi šie sprendimai atspindi tam tikrą politinę valią, pavyzdžiui, valią didinti Europos parlamento biudžetą. Ir jei biudžeto projekte numatyta suma jau iš karto būtų didesnė nei komisijos augimo tempai, tai viskas būtų kitaip. Kalbant apie išsakytą poreikį numatyti tam tikras investicijas, tai abejonės dėl to nėra. Mes turime susitarti, ar visą, tai, ar visą to imsime 2010-aisiais. Man kyla abejonių dėl to, ar reikėtų bandyti viską sukišti į vienerius metus. Dar vienas man nerima keliantis dalykas. Mes atlikome visą šį darbą, tačiau kai, kai, kodėl mes nepasitikrinome, neišsiaiškinome, kur galėtumėme sutaupyti nemažindami, neaukodami parlamento darbo kokybės. Žmonėms labai sunku suvokti, jog Europos parlamentas sumažino parlamento narių skaičių ir tuo pat metu mes taip pat pakeitėme ir pakoregavome tvarką, pagal kurią atsiskaitome už kelionių išlaidas ir už kurias, pagal kurią mums už jas kompensuojama. Labai keista tai, kad, kad vienam nariui numatyta lėšų dydis yra didesnis nei praėjusiais metais. Kaip taip gali būti? Dabar padėtis tarsi kitokia. Už viską reikia pateikti sąskaitas. Aš to nesuprantu, nors ir esu ekonomistas. Aš dirbau čia ir praėjusiais metais. Man iškyla ir kitų abejonių. 32, parlamente 32 nariais yra mažiau, o kelionių išlaidos auga. Mūsų yra mažiau. Tai nelogiška. Prisiminkime tarp tinklinio ryšio mm, mokesčių reglamentą. Jis naudingas piliečiams, pavyzdžiui. Tačiau aš to nesuprantu. Parlamente yra 32 nariais mažiau, bet mes mokame daugiau už kai kuriuos dalykus. Aš niekaip nesuprantu, kaip viskas funkcionuoja. Jeigu tos visos priemonės būtų tinkamai gyvendintos, tai jų dėka būtų galima sutaupyti lėšų, o vyksta priešingas dalykas. Mes neturėtume rinktis populizmo kelią, mes turėtume taupyti lėšas, tai yra mūsų užduotis. Dar vienas dalykas, esame tai stebėję ir anksčiau. Pavyzdžiui, žmonės teigia, kad dirbant su taryba iškyla problema. Bet galbūt reiktų bandyti taupyti administracinės išlaidas ir tas lėšas panaudoti kitiems e, tikslams biudžete. Ačiū. Daugiau niekas neprašė žodžio. Gal, ponė generalinis sekretoriu, atsakysit į klausimus, kuriuos pateikė prieš tai kalbėję kolegos. Labai ačiū. Jums pageidaujant, pirmiausia atsakysiu į ponios Tripul klausimą. Nepaslaptis, kad 33 išrinktieji nariai nusprendė štai pasie, tai pasielgti. Mums reikia tiesiog tų narių, tų, tų narių pavardžių sąrašų. O šiaip skaičius aiškus, skaičius tas viešas, bet to tas skaičius lab, yra labai aiškus ženklas, kad naujoji, naujasis statutas, naujo darbo tvarka buvo primta bet kita vertus šiaip jau žurnalistams nepateikta pateikti sąrašai su tų 33 asmenų pavardėmis, o pati pats skaičius nėra problema. Na, o dėl tam tikrų spragų, tai nacionalinės sistemos įvairuoja, tai yra kokiu pagrindu tos teisės į pensiją gali būti kaupiamos. Ir čia šiaip jau orientuojamas į europinį lygį. Tad čia, kalbant apie spragas, tai turiu pasakyti, kad tos spragos yra nacionalinėje teisėje, nes, nes nario statute apie tai nekalbama. Iš tikrųjų, šitą klausimą reglamentuoja valstybių narių teisės aktai. Na ir ponios potašis klausimai, pastabos. Tai štai ką atsakysiu. Kaip paprastai parlamentas labai aiškiai yra pasakęs, kad 20 procentų e, aukštutinės ribos, tai yra parlamento išlaidų aukštutinės ribos, yra ribinė riba, riba ir parlamentas ne, praži, neperžengė šitos ribos. Jūs klausėt, o kiekgi sutaupyta, bet nepamirškit, kad praėjusį kartą aš kreipiausi į parlamentą, į komitetą pagal pagalbos. Aš prašiau nedaugiau. E, personalo narių, bet aš tiesiog prašiau perkelti, tiesiog perskirstyti 82 etatus, būtent juos tai perstumdyti į tokias rytis, kur reikia. Aš pakartosiu, aš neprašiau naujų etatų, aš tiesiog norėjau tuos eta, dabartinius et, etatus tiesiog perdėlioti kitą tvarką. Būtent to biuras pageidavo. Tad aš tikrai nepateikiu jūsų, jums prašymo numatyti daugiau etatų, daugiau postų. Na, o dėl kelionių išlaidų, tai pagal naująjį parlamento narių statutą e, už keliones gali, galima apmokėti taip pat ir nacionalinėse valstybėse pagal buvusias taisyklės nebuvo tokio centrinės nuostatos, pagal kurią buvo apmokamos kelionės išlaidos. Tai buvo numatoma pagal nacionalinės taisyklės. Na, o kai daugiau kalbama apie kelionę ilgesnę negu 20 dienų, tai įmanoma, ne, iki 20 dienų įmanoma padengti iš vidaus biudžeto. O dabar tai, tos, tai, kas už ką nebuvo galima apmokėti praeitie, dabar bus galima apmokėti. Ačiū, ačiū pranešėjai, dabar ponas Alvaro. Labai ačiū. Turiu štai tokį klausimą. Nežinau, ar taip yra ir kitose valstybėse narėse. Tačiau kalbant apie išmokas parlamento nariams, ir, ir e, mokesčio atskaitimą pagal Europos bendrijos e, įstatymus. Tai noriu paklausti, ar jūs žinot, ar jūs žinot tokių atvejų, kad valstybės narės toliau dar atskaitytų parlamento nario mokestį vadovaudamosi savo, savo nacionalinių įstatymų? Čia galbūt Vokietijoje tik buvo tokių uh, pavienių atvejų. Pirmininkas, prieš suteikdama žodį e, vėlgi ponui generaliniam sekretoriui, turiu pasakyti, kad Prancūzijoje ta pati, ta pati tvarka galioja. Tai yra mūsų biudžeto ir finansų ministerija numatė, kad mūsų parlamento nariai, tai yra mūsų atstovai, šiaip jau moka mokesčius Prancūzijoje pagal nustatytą tam tikrą tarifą Prancūzijoje tarifoje. Ir suprantama, dabar tie mokesčiai kurie mokami į bendrijos, e, bendrijos e, biudžetą, jie įskaičiuojami iš tos sumos, mokesčių sumos, kurią e, parlamento narys sumoka Prancūzijoje. Nesu tikras, ar čia iš tikrųjų paisoma bendrijos teisės aktų. Ir čia teisingumo teismui spręsti Tačiau iš tikrųjų, brangus kolegos, galbūt reikėtų įvertinti tokį politinį momentą, tiesiog kaip, ką būtų galima daryti štai su šito klausimu. O čia šiaip jau ponas generalinis sekretorius įvertins šitą klausimą juridiniu aspektu. Ačiū. Jeigu aš teisingai supratau jūsų klausimą, Tai čia mes lyginam Vokietijos mokesčių įstatymus su kitų valstybių narių mokesčių įstatymais. Aš, ponia Alvarai, atsakysiu jūsų klausimą raštu, nes turim juk 27 valstybės narės ir 27 mokesčių sistemas. Aš turiu pirmiausia be abejo pasitarti su savo ekspertais. Ir pirmininkas. Prangus bičiuliai, labai Ačiū Jums, ačiū e, ponui, pon, vicepirmininkams, ačiū pranešėjams, brangus kolegos. Tad mūsų posėdis baigs, baigėsi ir rytoj pratesim darbą 9 val. Na, o dar norėčiau e, priminti.